siūlau pirmiausia patvirtinti darbo atverkę. Mūsų posėdis vyks šiandieną papitų rytoj prieš pietus ir turite pasabų dėl darbo atvarkės, rodos ne, tai kągi, laikykime ją patvirtinti. Neturiu jokios informacijos pirmininko vardu, išskyrus tai, jog jog šiandieną yra užtikrintas vertimas į visas kalbas galime protokolo dar kol kas negalime tvirtinti, nes jis nebuvo išverstas visas kalbas. Taigi protokolo tvirtinimas atidedamas ir dabar perkime prie, e, prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra mediena ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai. Norėčiau priminti, kad uh, jog 2009 m. spalio mėnesį parlamentas per pirmąjį skaitimą patvirtino siūlomą proje, reglamento projektą. Tiesa, taryba į šią temą žvelgia kiek kitaip ne mes, todėl tenka dėl jos diskutuoti ir nevilkinant laiko, iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešiai poniai Caroline Lukas. Sen, senys atrodo nori žodžio, bet gal ir ne, taigi žodis poniai Lukas. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai džiaugiuosi šiandieną turėdama galimybę e, pateikti savo mintis dėl antrojo skaitimo šiame parlamente. Šiek tiek apie aplinkybės, kaip žinote, e, e, na, medžių kirtimas teisės medžio kirtimas yra susijęs su įvairiomis teisinėmis ir kitokiamis um, problemomis. Pavyzdžiui, 20 procentų CO2 šimai yra dėl medie, miškų kirtimo, taip pat mažėja ir biologinė įvairovė, mažėja paimos iš miškininkystės, o taip pat auga ir nuo miškų priklausančių žmonių skurdas. Taigi, kai kalbame apie medienos ir medienos produktus, jų teikimą į rinką, tai ES turi įsipareigojimą kovoti su nelegaliu miškų kirtimu. Ir taip pat turi kovoti su nelegaliai rinką patenkančiais medienos produktai. Kaip prisimenate, per pirmąjį skaitimą parlamentas Luma versimėje buvo gerokai sustiprintas, sugriežtintas komisijos pasiūlymas, tiek e, draudimas įvežti nelegaliai kirstų medienos ir medienos produktų patekimą į rinką, taip pat ir tiekimą reglamentuojančios nuostatos buvo griežtas. Na, ko taryba padarė kai, kokių, pat, kai kurių pakeitimų, tai bandydama suderinti reglamento tekstą, tačiau kol kas jame trūksta nuoseklumo, lyginant su parlamento siūlymais, kurie buvo patvirtinti praeitų metų balandžio mėnesį. Ir tarybos siūlyme nėra aiškių nuorodų operatoriams dėl jų įsipareigojimų be kita ko kovojant su nelegaliai rinką patinkiančia mediena ir jos produktais. Taip pat ne, mat, nėra o, operatorių kitų įsipareigojimų, išskyrus tuos, kurie yra susijęs su medienos tiekimu į rinką. Taip pat nėra pakankamai apibrieščių, savokų apibrieščių, taip pat neaiškiai apibrieštos nuobaudos. Taip pat ir Be to, parlamentas siūlyta centrinė kontrolės sistema yra daug aiškesnės e, ne, ir geresnė. Ir mūsų parlamento siūlomos nuostatos yra skirtos kovai su nelegale nelegaliai link rinką pateikiančią medieną. Aš e, dabar trumpai apibendrinsiu e, tuos skirtumus, kurie egzistuoja tarp tarybos pozicijos ir mano rekomendacijų. Tarybos uh, E, siūloma taikymas rytis yra sritis yra siaura ir nepadės taik, pasiekti tikslų, o tarybos pozicija susitelkima tik vieną tiekimo grandį, nes tik tais operatoriai, kurie vėliau pateikė pirmą sėkį medieną ir medienos produktus į rinką, turi sukurti atitinkamą. visapusišką derinimo patikrimo reikalavimų sistemą tiesą sakant, e, neužkirtamas kelias pardavimo ES rinkoje užsienį legaliai kirstai medienai ir jos produktams. Na ir būtent dėl šios priežasties norės, kad dar 2003 metų komisijos patvirtintas veiksmų planas ir buvo skirtas tam, kad būtų kovojama su nelegaliai kirstos medienos patekimu ES rinką. Taigi svarbu, kad ES neliktų rinkos nelegaliai kirstai medienų ir jos produktams. Taigi turime labai aiškiai suformuluotą reikalavimą, kad operatoriai, tiekėjai, neteiktų rinką nelegaliai kirstos medienos ir medienos produktų. Norėčiau priminti JAF leisį įstatymą primtą 2008 metų gegužės mėnesį, kuris e, yra labai griežtas, taigi mes neturime atsilikti. Jungtinėje karalystėje pastebėjome štai ką, kad taryba susitelkė į vieną tiekimo grandį Tai yra tuos subjektus, kurie pateikė medienos ir medienos produktus rinką pirmą sykį. Ir jiems numatyta didžiausia atsakomybė. Tačiau taip pat turėtų būti keliami reikalavimai ir tolimesnės tiekimo grandies subjektams ir nustatytas tai reikalavime jiems. Ir turėtų būti daromas skirtumas tarp tų operatorių, kurie pateikia rinką medieną ir medienos produktus rinką pirmas iki ir tuos, kurie tiekia į rinką, tai yra turimi visi kiti tiekimo grandies e, operatoriai. Taigi turėtų būti dviejų pakopų reikalavimo operatoriai. E, tarybos e, pozicijoje pasakyta, kad tie operatoriai, kurie pirmą, pirmą sykį teikia į rinką medieną ir medienos projekt, produktus, turi vis, užtikrinti visapusišką derinimo patikrinimo reikalavimų sistemą. O tie, kurie yra tolimesnėje grandėje, turi įsipareigomą teikti pilną informaciją. Tai yra, pavyzdžiui, pilna informacija apie produktus, jų kilmę. Ir tokiu būdu būtų užtikrinamas atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, o taip pat užtikrinti ir tai, kad operatoriai laikytųsi savo įsipareigojimų. Nors Tiesą sakant, nemažai operatorių pasaulyje jau dabar turi visą šią reikalavimą informaciją. Per pirmąjį skaitimą šis reikalavimas buvo plačiai palaikytas ir jis leis pasiekti ir kito tikslo. Nes, tarkim, e, Tai norėčiau nušviesti, kokiu privalumu turi Junktinė karalystė turima sistema. Keturios valstybės narės - Ispanija, Danija, Junktinė karalystė ir Belgija e, - turi, taiko reikalavimus e, operatoriams, kurie pirmas iki tiekia medieną ir medienos produktus į rinką. Tačiau pagal dabartinė tarybos pozicija nėra pakankamai griežta. Ir kadangi reikalavimai pir, operatoriams, kurie pirmas iki tiekia medieną į rinką yra tokie griežti, tai paskat kitų e, reikalautis atitinkamų reikalavimų tolimesnės grandies operatoriams kaip ir nėra. Taip pat nėra lengva užtikrinti atsakomumą ir atsilieka spragų tolimesnėje grandinėje. Taigi nelegaliai kirsta mediena ir medienos produktai vis dėlto gali patekti į rinką, nors iš pirmo žvilgsnio pažeidimų ir nebus ir viso šio reglamento tikslas yra iš tikrųjų užkirsti kelią tam, kad negalėjai kirsta medieną patekti Europos Sąjungą. Taigi, jeigu mes susitelksime tik tai į pirmąjį operatorių grandinėje, tai šio tikslo nepasieksime. Tai manome, kad reikia užtikrinti įsipareigomus visoje grandinėje ir tai aš siūliau savo rekomendaciją, tai buvo patvirtinta per pirmąjį skaitimą ir tai siūlau dabar. Uh, Na ir prieš baigiant, norėčiau atkreipti dėmesį ir dar štai, kad e, tai yra, iš, yra tam tikra sąsaja tarp visapusiškos dermos patikrinimo reikalavimo ir kontrolės. Ir tai taip pat sustiprins spaudimą operatoriams tam, kad jie už tenkintų visapusiško dermo ir patikrinimo reikalavimus, tiekdami į rinką medieną. Tai, jog bet kuris operatorius tiekimo sistemoje galėtų būti persikomas už nelegalios mėginos tiekimo į rinką, juos paskatins laikytis jiems nustatytus įpareigojimų. Taigi, prie bendro draudimo prekiauti nelegalią medieną, aš manau, kad šie mano pasiūlymai leistų užtikrinti visapusiškesnę patikros sistemą. Pavyzdžiui, e, čia norėčiau priminti pinigų plovimo direktyvą, kur yra panašių reikalavimų, taigi teisės aktai, panašus teisės aktai jau egzistuoja jau Europos Sąjungoje. Ir noriu priminti flekti veiksmų planą, kuriame nurodyta, kad pagrindinis ES tikslas yra tvarus miškų valdymas, tvarus miškinkistės ūkis, kas vėlgi leistų legaliai kirsti miškus ir užkirsti kelią nelegaliam medienos patekimui. Čia vėlgi reikėtų prisiminti regioninius ir nacionalinius susitarimus dėl miškų ūkio ir tai leidžia mažinti skurdą atitinkamuose regionuose. Taigi, e, galvojant apie tinkamą teisės aktų įgyvendinimą, norėčiau pasidžiaugti tarybos poziciją dėl tų vadinamų flekti sustarimų. Nors taryba pasirenka šios fleksi sustarimus kaip pagrindą, tačiau gaila, kad nedaromos nuorodos į darbo teisės, teisės aktus. Ir, ir manau, kad tokie sutarimai neturėtų reikšti konkurencingumą praradimą tom šalim, kurios neturi tokių susitarimų. Nes e, iš tokių būdų prastesnėje padėtyje atsiduria tam tikros pramonės šalis, nevykdančios tų vadinų VIP programų. Ir Ir tie vadinami. Ir jeigu būtų pasirinktas platesnis požiūris į VPAS susitarimus, tai savanoriškas partnerystės susitarimus, tai būtų tinkamiau užtikrinant esės aktų gyvenimui. Na ir dėl nuobaudų dėl nuobaudų nustatymo, tai manau, kad, kad iš valstybės binarių, reik, valstybėms narėms reikia atitinkamų gairių tam, kad būtų užtikrintas nuseklus baudų taikymas. E, baudos turi būti proporcingos, atgrasančios ir tinkamos, tačiau tai nėra pakankamai aiškiai apibriešta, nes valstybės narės kaip ir pėdautų mažesnių nuobaudų už reglamento pažeidimus. Taigi, per pirmąjį skaitimą mes kaip atspirties tašką pasirinkome nuobaudų apibriežti iš nelegalios žuvinkystės teisės aktų. Tai yra negalios žuvinkystės apibriežčių. Ir taip pat vėlgi reikėtų prisiminti tų organizacijų patirtį, kurios yra atsakingas su visapusiško derimo patikrinimo reikalavimo priežiūra. Uh, Manau, kad centralizuotas akreditavimas ir aiški sistema užtikrintų aišku ir suderintą nuobodų taikymą, kuris būtų suderintas tarp valstybių narių. Taryba įvedė du naujus elementus. Tai yra išimtis perdirbimo produktams, o taip pat išimtis ir nežymiai rizikai. Dėl produktams iš perdirbtos medienos, tai kaip dabar suformuoluota yra labai aišku, ką tai reiškia ši formuluoti perdirbimas. Taigi aš labai atvirai žvelgiu į tuos pasiūlymus, pagal kuriuos tie perdirbti produktai turėtų būti traktuojami kitaip. Tačiau kita vertus, tos formuluotės neturėtų pakirsti reglamento nuoseklumo. Kita vertus, e, nereikėtų tuo atverti didelės spragos piknaudžiavimui. Aš manau, kad e, jeigu būtų nustatyta šios savokos apibrieštis, tai galėtų būti interpretuojama skirtingai ir tai pakirstų reglamentą įtikinumą. Toliau dėl sertifikavimo sistemos ar akreditavimo sistemų. Žinau, kad nemažai organizacijų e, siekia, kad būtų daromas išimtis e, tai medienai ir jos produktams, kuriems taikomas sertifikavimo sistemos. Aš bijau, kad toks, e, vis, tokia visapusiška išimtis e, tokiam sertifikatams medienos produktams būtų pernelik didelė spraga, nes vėlgi sertifikavimas yra labai plati savoka. Na, na teigiama, kad e, jeigu jau yra kartą išduodami sertifikatai tokiai medienai ir jos produktams, tai jau tie medienos produktai yra kontroliuojami pagal kitus ES teisės aktus. Bet aš čia perspėčiau, kad reikėtų vėlgi labai aiškiai pagalvoti apie apibrieštis, kad nebūtų išvengta kontrolės. Nes pavyzdžiui, jeigu kai kurios kompanijos užsima miškų atželdinimu ir už tai gauna sertifikatus, tai tai neturėtų reikšti, kad e, jos gaudamas sertifikatus savo medienos produktus galėtų elgtis kaip tinkamos, kad neatsirastų teisinės spragos. Taigi aš rekomenduoju prisiminti e, tas rekomendacijas, kurias ES parlamentas patvirtina per pirmąjį skaitimą. Ačiū. Merci, euh, madame la rapporteure. Ačiū, poniai pranešėjai. Pone Lukas, dėkoju už jūsų tokį aišku ir išsamų pranešimą. Manau, kad mes visi supratome jūsų poziciją. Dabar suteiksiu žodį savo kolegoms. Noriu paprašyti kalbėti neilgiau nei tris minutės. Na, šiandienos e, darbo, darbo atvarkė mūsų labai pilna. Ponas Arsenijus. Kalbant apie šį teisės aktą, mes kalbame apie veiklos vykdytojų įsipareigojimus teikiant į rinką medieną. Ir aišku, turime nepamiršti klimato kaitos iššūkių. Kopenhagos susitikimo nesėkmė reiškia, kad mes turėtume imtis labai skubių veiksmų, e, ypač tarptautinėje platmėje, tačiau reikia nepamiršti ir mūsų valstybių sienų. Svarbiausia, Turėtume užkirsti kelią nelegaliai medienos ruošai ir tokios nelegalios medienos patekimui į ES iš Brazilijos ir Indonezijos, kurios yra trečios pagal dydį teršėjos, patenka daug medienos į ES. 30 procentų visų išmetamų anglės dioksidų, atsiprašau, 30 e, procentų visos nelegaliai e, kertamos medienos iškertama Brazilijoje ir Indonezijoje. Daugiau nei 80 procentų visos kertamos medienos šiose šalyse yra kertama nelegaliai. Šios šalys išmeta daugiau išmetamų dujų nei Ispanija ir kitos ES valstybės sudėjus. Šio teisės aktų mes tengiamės e, sumažinti išmetamo anglės dvideginio kiekį. Pirmojo svarstymo metu buvo pateikta 90 pakeitimų, tik du buvo mm, priimti iš 98 pateiktų. Ir mm, tie pakeitimai iš dalies patobulino teisėtumo apibriešti tarybos pasiūlyme, tačiau, kalbant apie mažą riziką, nežymę riziką. Ta apibrieštis išliko. Taigi, kelios valstybės narės ir toliau baiminasi, kad draudimas bus susijęs su dideliais kaštais, kurie teks vyriausybėms. Aš paprašiau pateikti poveikio vertinimą ir dėja turiu pasakyti, kad e, nebuvo tas vertinimas pateiktas. 160 milijonų eurų Europos komisija apskaičiavo, kad tiek kainuos šio teisės akto įgyvendinimas, jei mes um, sugebėsime greitai priimti šį reglamentą. Turiu pasakyti, kad sąnaudos nėra labai didelės lyginant su galima nauda. Noriu pabrėžti porą svarbių dalykų. Dabartinis pasiūlymas yra geras, einame teisinga kryptimi, tačiau norėčiau, kad būtų aiškesnis ryšys tarp paties draudimo ir visapusiško deramo patikrinimo reikalavimų sistemos, nes šie reikalavimai yra um, priimti, norint užtikrinti tinkamą kontrolę. Taip pat norėčiau, kad būtų e, daugiau derinama su FLECT veiksmų planu. Šis planas e, buvo sėkmingas, e, savanoriškos partnerystės susitarimai taip pat sėkmingi ir komisija turi duomenų, kurie yra labai naudingi ir kuriais galėtume pasinaudoti ir rengdami šį reglamentą. Merci. Jean Javron. Ačiū labai. Komisija in 2008. Uh... Eh, Ačiū labai. 2008 metais komisija pateikė reglamento pasiūlymą ir jau tada buvo kalbama apie tai, kad eh, neteisėta medienos ruoša tik intensyvės, o kai kuriuose valstybėse narėse nelegaliai kertama, kertamos medienos dalis bus didesnė už teisėtai kertamos medienos dalį. Taigi mes negalime sakyti, kad mes šiaip savo norime kovoti su šiomis apraiškomis. Prieš dvi savaitės buvo pateiktas pateikta ataskaita, kurioje atsispindėjo, kad E, neteisėtos medienos ruoša sumažėjo, tačiau FAO vis dėlto teigia, kad e, nelegaliai kertamos medienos dalis rinkoje yra labai didelė. Komisija pateikė savo pasiūlymą, teikdama, kad reikia pasirinkti, ar norime akcentuoti draudimo akcentą, ar visapusiško deramo patikrinimo reikalavimus, due diligence. Pranešėja ponė Lukas kalbėjo, kad draudimą ir deramo patikrinimo reikalavimus galime tinkamai derinti. Daugelyje sričių ES jau esama precedentų ir aš noriu paklausti, ar šios sistemos prieštarauja viena kitai ar ne. Aš įsitikinęs, kad mūsų piliečiai norėtų, kad taikoma sistema būtų skaidri. Reikia numatyti deramą patikrinimo reikalavimus, tačiau šie reikalavimai turėtų būti primtini ir visuomeniai. O to tarpu draudimas nėra toks sudėtingas, kaip galbūt atrodytų tai nereiškia, kad e, visa sistema tikrai veiks sklandžiai. Reikia pagalvoti ir apie administracinę naštą tenkančią mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad komisijos turėtume paprašyti išanalizuoti, kokią administracinę naštą teks mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tai jos turės taikyti šią sistemą. Europos parlamentas pirmojo svarstymo metu paremė komisijos pasiūlymą. Arba gali būti taip, kad medienos importuotojai ar veiklos vykdytojai vis dėlto jaus, kad su reglamento susiję reikalavimai jiems yra labai sudėtingai įgyvendinami. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad mes kaip parlamentas turime tinkamai išspręsti šią problemą. Miško kirtimas yra problema, nes tokiu būdu mažėja ir biologinė įvairovė ir yra ir daugiau su tuo susijusių problemų. Aš nežinau, kodėl taryba pateikė tokį silpną pasiūlymą. Gerai tai, kad tai, e, ką mes sužinome iš tarybos, e, džiugina, nes daugelis valstybių vis dėlto pasisako už draudimą. Tik e, joms galbūt reikia laiko arba tam tikro postumio, kurį galėtume būtent mes, parlamentas, siūsti. Ačiū labai, galint. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ačiū pranešėjai už pranešimą. Man buvo labai įdomu būti šešėlinę pranešėją, jo labiau, kad nedirbau praėjusią kadenciją parlamente. Aš visiškai remiu visapusiško deramo patikrinimo reikalavimus. Manau, kad jie yra gerai suformuluoti. Mes parlamentas turime ilgametę patirtį rengdami griežtus teisės aktus ir bandydami išvengti įvairių spragų. Turiu pasakyti, kad pranešėja e, padarė tikrai gerą darbą, o aš ir tik, manau, kad ir kiti kolegos turės nuogastavimų susijusių su mažų ir vidutinio dydžio įmonių veikla e, ir joms tenkančia administracinė našta. Net didelėms įmonėms šio reglamento taikymas e, reikš didelę administracinę naštą. Panašu, kad kol kas nėra nuveikta daug šioje srityje, bandant įveikti um, tam tikras apraiškas, Manau, kad mes dabar turėtume pasistengti sukurti gerą sistemą. Aš taip pat esu įsitikinusi, kad turėtume um, užtikrinti, kad būtų tinkamai te, te, teikiama sistema, galbūt kaskadų sistema apie visapusiško deramo patikrinimo reikalavimus. Manau, kad e, tai turėtų būti vertinama labai rimtai ir tai atsispindi ir mūsų pakeitimuose. Noriu išreikšti visapusišką paramą pranešėjai. Beaucoup, Monsieur Florence. Ponas Florence. Ačiū labai. Aš nesu Liaudės partijos frakcijos šešėnės pranešėjas, tačiau mano kolega Fielneris nedalyvauja posėdėje, tai norėčiau pareikšti keletą minčių šio klausimu. Visiškai palaikau ponios Lukas ir e, kolegų, kolegos iš liberalų frakcijos pasisakymus siekiant apriboti nelegalų miškų kirtimą. Mes čia turime imtis visų įmanomų priemonių, netgi drastiškų kartais tačiau ar mūsų pasiūlymai sugebės apriboti nelegaliai kirstos medienos e, importą. Dėl to man kyla nemažai abejonių. Svarbiausias dalykas, manau, yra valstybių pozicija, valstybių narių pozicija neįsileis nelegalios medienos į savo rinkas, nes pagrindiniai kaltieji asmenys dirba nacionalinėse e, atsakingose institucijose, kurio, kurios neužtikrina deramos kontrolės. Ir būtent dėl to, kad ši kontrolė yra nepakankama, dabar mes bandome libdyti vos ne kiekvieną lentą arba kiekvieną popieriaus lapą atskiromis etiketėmis. Tai man būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip tokį pasiūlymą galima įgyvendinti būtų praktikoje. Būtų galima e, tarkime, ant lentų dar ir užrašyti e, e, kilmės šalies nuorodas, tačiau ką daryti su medienos atliekomis, su pjuvenomis ar panašiai. Vis, iš tikrųjų ir gera valia besiremiant mes nesugebėsime apriepti visos kertamos medienos ir aprūpinti jos sertifikatais tam, kad būtų galima pasiekti trokštamų rezultatų. Ir praktikoje, manau, šis pasiūlymas nebus įgyvendintas, todėl valstybės narės, mano šalis čia taip pat nėra išimtis, privalo pasitemti ir aš vėl grįžtu prie komisijos kaip sutarčių sargės prievolių geriau kontroliuoti valstybės narės, pri, priminti joms e, atitinkamą jų atsakomybę. Noriu priminti neseniai išsakytą kolegos mintį apie tai, kad iš 98 pataisų taryba priėmė tik tai dvi parlamento siūlytas pataisas. Galima būtų įsivaizduoti, kad mes esame labai protingi, taryba kvaila, tačiau taip iš tikrųjų nėra, nes tarybos nariai taip pat pagalvojo, ar e, būtų galima paženklinti ir pažymėti kilmės ženklų E, nes viskas tuo ir baigsi, šis pasiūlymas eina tą linkme kiekvieną lentą arba kiekvieną laikraščio puslapį. Aš manau, kad tiek problema, tiek jos sprendimo tikslas yra e, tokie patys valstybės narės turi prisimti didesnį atsakomybę ir neįsileisti savo, į savo rinkas nelegalios medienos, dėl mūtinės tarnybos turi daugiau dėmesio skirti tai e, sapusiškos patikros prievaliai ir turime paprasčiausiai dirbti geriau savo darbą. Kris Deivis dabar. Ačiū pirmininkė. Jeigu e, kiekvienas britų konservatorius taip kalbėtų kaip e, Duty Curling, tai man būtų ramiau dėl Junktinės karalystės parlamento rinkimų rezultatų. Deja, mes žinome, kad Britanijoje tokių politikų kaip Džiūdi nėra labai daug. Šis parlamentas yra naujos sudėties, tačiau e, net ir praeitą kadenciją ir ankstesnėmis kadencijomis mes diskutavome cikliškai šiais klausimais, jie buvo mūsų darbo tvarkė ir daug kas priešinosi tam kad klausimai šie būtų darbo tvarkėje ir e, komisijoje taip pat daug kas priešinasi mūsų siūlomiems teisiniams apribojimams. Kaip suprantu, taryba yra susiskaldžiusi šią temą ir šiuo metu nemaža dalis piliečių paprasčiausiai mano, kad mes sąmoningai leidžiame importuoti uh, į ES nelegaliai kertama mediena, todėl mes prisidedame prie bioįvarovės mažymo, prie to gražų miškų naikinimo dėl savo didelės perkamosios galės. Flekt pasiūlymai jiems galima pritarti, tačiau per lėtas yra jų įgyvendinimas ir jie galioja tik nedidelėje pasaulio dalyje, todėl mums reikia papildomų priemonių, atsargos priemonių. Šie pasiūlymai, kurie yra teikiami, jos tas priemonės siūlo. Mes savo ruoštų pateikėme atitinkamas pataisas, taryba jas atmetė. Aš manau, kad mes galime susitarti tarp frakcijų šiame parlamente tam, kad galėtume užimti pakankamai griežtą darybinę poziciją. Žinau, kad reikės tartis dėl kompromisu, tačiau jeigu mes sugebėsime užimti tokią poziciją, e, kuri leistų mums e, pasinaudoti visomis bendros primo procedūros teikiamus galimybėmis, mes galime tikėtis geresnių rezultatų. Ačiū. Dabar pirmininkė prašo kalbėti visų trumpiau, nes mūsų darbo atvarkė yra pakankamai temta ir jeigu visi kalbėsime ilgai, neapsasysime su klausimu. Os Vandalin, ačiū pirmininkė, kolegė Gerlin nėra. Vienas karys tame mūšio lauke, yra ir daugiau konservatorių, kurie palaiko jos idėjos. Mes palaikome taip pat ponios Lukas poziciją, kadangi manome, jog nelegalus miškų kirtimas kelia grėsmę pasaulio miškams, biologiniai įvairoviai, taip pat turi ir ekonominių aspektų. Džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas užėmė aiškę poziciją šio klausimu. Deja, taryba beveik į šią poziciją visiškai nesureagavo. Mes to tarpu turime dabar pasistengti sutelkti jėgas ir įtikinti atskiris valstybės narės taryboje, kad šios užimtų kitokią poziciją nei dabar. Mums reikia uždrausti nelegaliai kirstos medienos įvežimą ES. JAF jau seniai taip elgesi ir mes turime užimti labai griežtą poziciją tam, kad nelegali mediena negalėtų patekti į rinką. Mes turime laikytis parlamente vieningos pozicijos. Peter Lyze, prašau. Ačiū pirmininkė. Rengiantis diskusijų šio dabar tokias klausimų, aš perskačiau daug dokumentų iš aplinkosauginio organizacijų veikiančių valstybėse narėse ir kuo daugiau dokumentų skaičiau, tuo pikčiau man darėsi, nes visos suinteresuotos šalys e, traktuoja ir pristato šią problemą labai vienapusiškai. Aplinkosauginės asociacijos e, visiškai neatsižvelgia į mažų miško plotų savininkų problemas, e, ir kalba apie tai, kad ES praktiškai nėra nelegalaus miškų kirtimo, tačiau Vokietijoje, Šiaurės Rino Vestfalijos e, žemėje neleidžiama kirsti miškų ir naudoti e, medienos kūrui iš tų miškų sklypų, kurie priklauso smulkiems savininkams. Tad Tuo tarpu dabar e, jie tokių leidimų negauna ir prieėmę šios leidimus mes e, dar labiau apribotume tokias galimybės. Manau, kad daugelį Europos vietų mums reikia, taip pat ir mano regione, kirsti daugiau miško tam, kad e, neštume daugiau naudos aplinkai. Tuo tarpu vyriausybių atstovai ir miškų savininkai kalba visiškai priešingai E, kalba apie biurokratinius suvaržymus, tačiau nekalba apie problemos esmę. O problemos esmė yra ta, kad mes neturime bendro vaizdo, neturime bendros vizijos. Karolin Lukas yra teisi, kolega Arsenis taip pat. Nelegalus miškų kirtimas yra didžiulė problema. Europai čia tenka atsakomybė, kurios ji iki šiol sąmoningai neprisijėmė ir įsiklausius įvairių nuomo, įvairias nuomonės, mes Europos parlamente turime atsižvelgti į skirtingą situaciją, ją apibendrinti ir surasti protingą sprendimą. Privalome kovoti su nelegaliu miškų kirtimu žymiai veiksmingiau nei iki šiol. Turime taip pat nepamiršti, kad miškų savininkai Europoje neturėtų būti apkraunami papildomomis biurokratinėmis naštomis tam, kad e, galėtų tinkamai tvarkyti e, jiems priklausantį mišką. Grįžtu prie kolegos Florenco nuomonės, kad e, mums reikia bendros europinės pozicijos, tačiau tuo pačiu metu mums reikia palengvinti ūkininkavimo situaciją, ekonominę situaciją smulkiems miškų savininkams. Ačiū. Teodoras Kilakakis. Ačiū pirmininkai. Ne. Buvau parlamento narys per paskutinę kadenciją, kuomet buvo aptarnėjimas šis teisės aktas, tačiau nepaisant to keletas minčių ateina man į galvą ir pirmoji yra tokia. Mes bandome išspręsti problemą, kurią e, sukelia kiti, todėl mes negalime jos visiškai išspręsti. Būtų klaidinga manyti, kad mes galime pasiūlyti visapusišką sprendimą, būdami tik tai dalis pasaulinės medienos rinkos. Čia mes susidurime su klasikinė 80 20 procentų problema. 80 procentų problemos galime išspręsti pastelkus 20 procentų sąnaudų, tuo tarpu likusiems 20 procentų problemos išspręsti reikalingos 80 procentų sąnaudų dalis. Aš negaliu įsivaizduoti, kad mažos vidutinės įmonės, kurios yra tiekimo grandinėje, galėtų įgyvendinti arba būti laikomos atsakingomis už reglamento įgyvendinimą, kuris jiems atneš papildomą finansinę naštą. Ne jie turi mums kažką įrodinėti, o mes turime jiems įrodyti, kad yra logiška ir teisėta, E, mokėti papildomas e, arba numatyti papildomas sąnaudas tam, kad būtų įgyvendintas šis reglamentas. Mes turime numatyti bent jau minimalę pasitikėjimo dalį šių įmonių atžvilgių ir tą turi užtikrinti vyriausybės nes priešingų atveju mes nesugebėsime, tiksliau, jeigu mes nesugebame užkirsti kelią nelegalios medienos patekimui į Europos rinką, kodėl turime neleisti, jeigu jau ta mediena patenka į Europos rinką, jos pirkti mažoms vietiniams įmonėms, kurios ją apdoroja ir gamina tam tikrus gaminius. Aš Manau, kad mūsų darybinė pozicija būtų geresnė, jeigu ji e, labiau remtųsi logiką ir labiau atsižvelgtų į mažų ir vidutinių įmonių interesus pirmininkė. Lieka keturi kolegos norintieji pasisakyti. Jeigu kalbėtumėte ne ilgiau nei po dvi minutės, būčiau dėkinga Mišel Rivazy. Ačiū pirmininkė, aš norėjau pakalbėti apie konkrečią situaciją. Žinome, kad Madagaskare vyko perversmas ir dabartinės vyriausybės pasaulis nepripažįsta Europos Sąjungą, Tartautinis valiutos fondas jokios pagalbos neteikia ir ką daro vyriausybė, kerta visus nacionalinių parkų medžius, nes mediena Madagaskaro yra labai vertinga. Čia reikia kalbėti apie dvigubą atsakomybę Europos verslininkų, kurie importuoja Europą ir Azijos verslininkų atsakomybę. Kaip mes galime pritaikyti sankcijas tiems, kurie dalyvauja nelegalioje šios medienos prekyboje. Siekdami kovoti su nelegaliu miškų kirtimu turime taikyti eksportuotojams finansinės sankcijas. Čia turime nepamiršti mažų vidutinių įmonių problemų ir Europos valstybės narys čia turi prisimti atitinkamą atsakomybę. Pirmininkė, dėkoju kalbėtojai už trumpą pasakymą, ponė Grostet dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, aš taip pat pasistengsiu kalbėti trumpai. Visiškai teisybė, kad mūsų tikslas užkirsti kelią nelegaliam miškų kirtimui yra labai ambicingas, tačiau turime nepamiršti proporcingumo principo, įvertinti riziką, tuo pačiu metu turime veikti ryštingai, užtikrinti savo veiksmų teisėtumą ir turime sutelkti dėmesį į e, nelegaliai kertamą medieną ir jos apimtis. Aš noriu priminti 70-ąją pataisą. Pone Lukas prašė palikti visapusiškos patikros principą buhalterinės apskaitos dokumentuose, e, kalbant apie visus medienos produktus, tačiau užtikrinti tą būtų labai sudėtinga, nes e, reiktų atitinkamai e, atitinkamus kilmės dokumentus pateikti ir medienos plaušui, kitiems medienos produktams techniškai tai yra paprasčiausiai neįmanoma užtikrinti visų medienos produktų atsekamumą. Todėl manau, kad šio pasiūlymo neturėtume įtraukti į savo pataisas, mes turėtume sutelkti dėmesį į nelegalios medienos patekimą į rinką ir į atitinkamų valstybinių kontrolės institucijų veiklos gerinimą. Būtent šioje srityje turėtume harmonizuoti galiojančius teisės aktus ir į detalės nesigilinsiu, nes žadėjau kalbėti trumpai. Pirmkė, ačiū. Rišar Siber. Prezidentin. Uh... Ziber. Zieberis, pon. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Aš nenorėčiau kalbėti, kartoti ponas Lukas minčių, tačiau manau, kad mūsų siūlomos taisyklės turėtų būti įgyvendinamos praktikoje, nes egzistuoja labai daug įmonių, kurios naudoja savo veikloje legalę medieną ir čia negalime pamiršti aplinkosauginių aspektų. Todėl nereikia numatyti nepakeliamus biurokratinės naštos. Valstybės narės turėtų būti e, raginamos žymiai e, rimčiau e, laikytis dabar galiojančių teisės aktų ir gerinti kontrolę pasienyje, siekiant užkirsti kelią nelegalios medienos patekimui į Europą, nes dabar mūsų teikiami pasiūlymai nei vartotojams, nei medienos pramoniai neatneštų jokios apčiuopiamos naudos, veikiau atvirkščiai, o mes to nesiekiame. Taigi e, reikia pagerinti kontrolę pasienyje ir geriau taikyti bei įgyvendinti e, galiojančius e, Europinių lygmenių teisės aktus, numatyti šio dokumento, šio, šio reglamento galiojimą taip pat ir e, darbo santykių socialinėje srityje būtų nelabai protinga, nes geriausias, daugiausiai naudos e, tiek e, medienos, tiek miškams, tiek medienos pramoniai atneštų dabar galiojančių taisyklių geresnis laikymas, ponė Klas. Mes visi siekime užkirsti kelią nelegaliam miškų kirtimui, ypatingai atogražų miškų. Klausimas tik tai, kokias priemonės turime pasitelkti. Manau, kad pranešėjos siūlomas būdas reikštų e, biurokratinės naštos padidinimą tiek medienos gamintojams, tiek augintojams, nes du trečdaliai visos ES apdorojamos medienos yra e, nukertama pačioje Europos Sąjungoje ir miškų savininkai, kurie teikia į rinką e, jiems priklausančiose plotose nukirsta mediena e, viską daro legaliai ir todėl nelabai suvokiama, kodėl jiems reikia tos brangiai kainuojančios e, patikros ir e, informacijos teikimo procedūros, numatant sertifikatų išdavimą ir e, specialią patikros procedūrą. E, nedidelės rizikos koncepcija, mano nuomonė, čia būtų geresnė išeitis, nes e, medienos ženklinimo reiktų vengti ir e, kilmės šalies nuorodų. Kalbant apie medienos importą iš trečiųjų valstybių, reiktų dėl jo diskutuoti atskirai tam, kad pasiektume tokių rezultatų, kurie būtų naudingi ir apsaugotų tiek Europos medienos gamintojus, tiek miškų augintojus. Pone Rosbach, trumpai. Nok lade være med at gentage alle de gode ting, der er kommet frem indtil nu. Og øhm, jeg vil da også... Dėkuoju, ponė pirmininkė, nenoriu kartoti viso to, kas jau buvo pasakyta. Tiesiog labai trumpai norėčiau pakalbėti apie nelegalų miškų kirtimą. Mm, na, tie ne, nelegaliai kertami miškai, kertami nelegaliai ne Europoje, tačiau kažkur kitur, o po to jau ta nelegaliai kirsta medžiena yra eksportuojama Europą arba į Kiniją, o iš Kinijos jau ji toliau persinčiama į kitas šalis, taigi reikėtų pasižiūrėti konkrečiau, kas vyksta Kinijoje. Na ir tie, ta per Kiniją parduodama mediena jos produktai, parduodama vis plačiau, vis platesniais mastais, taigi turime žiūrėti, kas vykti tenais, nes tie mastai yra visiškai nežinomi. Ir aš manau, kad reikia sudaryti sustarimus su tomis šalimis, kuriuose kertama mediena. Ir tokiu būdu būtų užtikrinta, kad tik tais ne, ne vien tik tais mes numastatome taisyklės, bet ir tos kitos šalis. Taigi geras pasiūlymas, tačiau bijau, kad pasauliniu lygiai įdėkti bus sudėtinga. Dabar žodis komisijos atstovui. Thank you. Dėkoju. Na, aišku, mes sutinkame su parlamentu ir, dėl, ir jos strupinimų dėl nelegalaus miško kirtimo problemas. Na, kartais tai galima spręsti, darant dvišalius susitarimus su dvi, tam tikromis šalimis, tačiau sutinku, kad šias rytį reikia toliau re reglamentuoti. Na, tiesiog laiko, dėl laiko sumetimo aš specifiškai uh, sureaguosiu tuos klausimus, kurie mums buvo užduoti, ypač dėl pono Herbrandi klausimo, dėl kaštų smulkiam ir vidiniam verslui, jeigu bus nustatyti draudimai ir kaip galima būtų derinti tuos draudimus. Kaip jis nurodė, komisija yra numačiusi tai, ką jis apidudinėte kaip draudimai, bet galiausiai buvo pasirinktas kitas metodas, Tai yra nustatyti reikalavimus operatoriams tam, kad būtų sumažinti nelegalios medienos patekimo į rinką riziką. Tai buvo padaryti dėl įvairių priežasčių. Iš vienos pusės siekiant užtikrinti didesnį aiškumą operatoriams tam, kad jie žinotų, ką jiems reikia daryti, o kita priežastis buvo praktinio pobūdžio, nes Tiesą sakant, buvo byla nagrinėta teisingumo teisme, bandant įsiaiškinti, ar iš medieną atvežti iš Indonezijos buvo kirsta legaliai ar ne. Taigi tai būtų labai svarbu, kad teisės aktai būtų gyveninti tinkamai. Kai dėl poveikio smulkiam ir vidiniam verslui, tai viskas priklausys nuo to, ar šie, reikala, šie draudimai bus siejami su reikalamais kitiems tiekimo grandies operatoriams. Kai prekės mediena yra tiekiami rinka, tai paprastai pagal dabartiniams reikalavimus, jeigu tai paprastai tie operatoriai, tai yra įmonė, kuri tiekia medieną į rinką, um, bus tampriai susijusi su šaltiniu, kilm, kilmės šalimi ir turės visą informaciją apie medieną ir jos produktus ir jų kilmę. O kai dėl kitų klausimų sutinkame su ponios Lukas e, nuomonė dėl sertifikavimo, kad e, galbūt reikia atsižvelgti šią galimybę, bet tai neturėtų būti spraga. Na, svarbu, kad teisės aktai būtų suformuoluoti taip, kad jie būtų tinkamai taikomi, operatoriai taikytųsi jų ir kad reikalavimai būtų suformuoluoti taip, kad uh, jie būtų įmanomi gyveninti ir praktiškai operatoriui. O dėl pripažinimo režimo, e, tai priežiūros organizacijų pripažinimas, sutinkame su taryba, kad tos organizacijos, kuris veikia tik valstybių narių lygių, turėtų būti pripažintos nes manome, kad jos e, geriausiai išmano nacionalinius teisės aktus ir todėl sugeba geriausiai spręsti problemas. Tačiau tos organizacijos, kurios veikia tarp valstybinių lygių, keliose valstybėse narėse, jos turi būti centralizuotai e, pripažįstamos ir certifikuojamos komisijos. Dėkuoju, sako pirmininkė. Dabar paprašysiu pranešėjos apibendrinti diskusijos rezultatus. Pane Lukas, prašau. Dėkoju, dėkoju visiems, kurie pasisakė šių diskusijų metu. E, keletas pastabų iš mano pusės. Kai kurie iš jūsų atkreipė dėmesį, kad mediena yra geras produktus ir svarb, ypač iš tikrųjų tvariai ir teisėtai pagaminta medienas ir produktai yra geras produktas, tačiau to negalima sakyti apie nelegaliai kirstos medienos produktus ir todėl reikia daryti skirtumą. Būtent tai yra šio reglamento esmė. Antras. Taip, iš tikrųjų, ES yra legaliai kertama mediena, tai net Bet negalima teikti, teikti kad ši nelegalios medienos kirtimo problema e, egzistuoja tik už Europos Sąjungos ribų, reikia ją gilintis Europos Sąjungoje. Bent penkios tarybos narės sutinka, kad e, tas, ta reikalavimo sistema negarantuos, jog ne, į tiekimo grandinę nepateks nelegaliai kirsta mediena. Taigi reikia paskatų kurios skatintų operatorius neprekiauti nelegalią medieną Europos Sąjungą. Komisija tvirtino, kad tai yra jos tikslas. Dabar norėčiau pasiaiškinti, koks yra teisės akt, kokia yra teisės akto taikymas rytis. Bet mes tiesiog bandome užtikrinti, kad galbūt būtų susi kad būtų tikrinama, ar laikomasi tų teisės aktų, kuriuos tiekiančioji šalis pati yra pasirašiusi ir jie konkrečiai reglamentuoja medienos skirtimą. Mūsų čia nedomina darbo teisės, teisės aktai ar kažkas panašaus, mus tiesiog domina teisės aktai, kurie reglamentuoja medienos skirtimą. Taip pat nemažai kalbėjo apie poveikį smulkiam ir vidiniam verslui. Taigi norėčiau rimtai pažvelgti tai, kas pasakyta ataskaitoje, pranešime, nes dauguma e, įsipareigojimų yra tiesiog įsipareigojimas elgtis atsakingai. Na ir patikimas rinka tai yra pagrindinė tiekimo grandinės dalis, tačiau tiekimo grandinėje yra ir kitų grandžių. Ir kai mes kalbame apie atsakomybės įsipareigojimą, tai ką tai reiškia, tai reikia žinoti, koks tai yra produktas, iš kur jį gavai ir žinoti, kam jį parduodi. Tiesą sakant, čia nėra kažkoks nerealus reikalavimas, dauguma ES reparatorių tai daro. Taigi tai nėra kažkokio ypatingai plataus masto reikalavimas. Tiesą sakant, dauguma ES įmonių tai jau daro. Šiandieną per pietus vyko seminaras, kuriame dalyvavo ir naujai įsteigto medienos koncertimo atstovai. Ir įdomu yra štai kas, kad jie palaiko šį derinamą draudimų ir reikalavimų nustatymo metodą. Ir manau, kad jeigu taryba ir komisija taip laikytų, tai tai būtų geras signalas nes iš tikrųjų tas metodas, apie kurį mes kalbame apie šiandieną, būtų toksai, už tarkim, kurį būtų balsavę republikonai, kai jie prieš 11 mėnesių balsavo dėl Leslie teisės akto. Taigi, jeigu kartą amerikiečiai tai patvirtinti, nesibaiminkime ir mes. Kai kas siūlė, kad reikėtų e, tikrai pasižiūrėti, kokioje padėtyje yra smulkus rytinis verslas. Taip, tai turime padaryti. Na, na ir tikrai tie įsipareigomai gal nėra jau tokie dideli, apie kuriuos kalbame. O antra vertus pasižiūrėkime, kokį poveikį turėjo, tarkim, REACH uh, direktyva. Na, tai gal. Uh, tai tokie reikalavimai jau buvo taikomi verslui, kad susijęs su produktų kilme ir taip toliau. Taigi kiti teisės aktai rodo, kad tai pasitvirtina. Na ir galiausiai dėl strategijos. Kris Davidas labai teisingai pastebėjo, kad būtina išlaikyti stiprią parlamento poziciją, jeigu norime dėrybose su taryba ko nors pasiekti. Taigi, jau per pirmąjį skaitimą laikymės labai griežtos pozicijos ir labai svarbu, kad ir toliau ją išlaikykime. Aišku, vyks dėrybos ir vėliau, bet labai svarbu, kad dėrybose nebūtų susilpninta parlamento pozicija. Tam, kad šis teisės aktas būtų veiksmingas, kad jis nebūtų susilpnintas. Taigi siekime, kad e, būtų patvirtintas teisės aktas, kuris pasitvirtintų ir nemanykime, kad tie keliami reikalavimai yra jau kažkokie milžiniški. Tiesą sakant, daugelį teisės aktų jau yra taikomas atsakymumo reikalavimas, taigi manau, kad ir dėl medienos ir medienos produktų šį reikalavimą reikia užtikrinti. Alors, rappelle, le... Ačiū labai. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 8 diena, o balsavimas komitete vyks tarp 27-28 balandžio. Plenarinėme balsuosime gegužės 20-21 dieną, ar ne taip? Ar kažką blogai pasakiau? Sako komisija, vis dėlto, e, atsiprašau, pirmininkė. Taigi Aštuntoji balandžio pakeitimai, trečią, aštuntą gegužės balsuosime komitete, o e, dėl projekto balsuosime plenarinėme posėdėje Liepos mėnesį. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. CO2 surinkimas ir saugojimas. E, situacija kiek neįprasta, nes e, žaliųjų frakcija paprieštaravo teikiamam teisės aktui, turiu pasakyti, kad tie, kas e, nepritarė, galėtų galbūt pasiaiškinti, ponė Tomes, pavyzdžiui, tada komisija galėtų sureaguoti, o tada prasidės bendrosios diskusijos. Tada abi skirtingos stovyklos galės išsakyti savo mm, pozicijas. 17.15 turėtume baigti šias diskusijas, dėl to, kad dar kalbėsime ir apie uh, du gan stambius pranešimus. Kas norėtų pradėti? Klaut Tamas, galbūt. Prezident. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, kalbėsiu angliškai, galbūt e, daugiau žmonių supras, ką norėjau pasakyti. Uh, Norint suprasti, apie ką kalbame, turime grįžti prie 2000, 2000, 2008 metų, kai buvo pradėta taikyta patėja sistema. Buvo ketinama 300 milijardų eurų skirti įvairiems inovaciniams e, projektams susijusiems su atsinaujinančiais ištekliais ir CO2 surinkimu ir geologiniu saugojimu. Visos politinės frakcijos čia sėdinčios e, šioje salėje pritarė šiam pasiūlymui. Tuomet mes tikėjomės, kad 300 milijardų vertė bus galbūt 7-8 milijardai eurų, nes buvo tikimasi, kad kaina už CO2 toną PTS sistemoje bus 25 milijonai. Tačiau mus e, užklupo ekonominė krizė, pramonė įstrigo krizėje, taip pat Lenkija, Italija ir kitos vyriausybės e, pasisakė prieš 30 procentų tikslą. E, jei taip nebūtų buvę, galbūt vis dėlto judėtume greičiau į priekį. O šiandien pirmasis klausimas komisijai. Jei Europos investicijų bankas aukcionuose pardavinės šios leidimus, tai galbūt tikėsim, galima tikėtis, kad 15 milijonų bus vienos tonos CO2 kaina. Mes nekalbame apie 7-8 milijardus, mes kalbame apie 4, galbūt 4,5 milijardo eurų. Antras svarbus klausimas. Skaitant komisijos ir vyriausybių parengtą dokumentą priimtą komitologijos procedūros rėmose, dėja jo neturime, Ten aiškiai rašoma, kad atsižvelgiant ir siekiant užtikrinti technologijų įvairovę, pardomieji komerciniai projektai turėtų būti finansuojami, turėtų būti finansuojama daugiau nei 20 kategorijų Jei perskaitysite šeštąją konstatuojamą dalį, tai suprasite, kad e, maždaug tik 50 procentų visų projektų gali būti finansuojami. Paprastai vienas CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo projektas e, yra apie milijar, milijono vertės. Tai reiškia, kad aštuoni projektai tai apimtų maždaug 4 milijardus eurų. Ir tik 50 procentų visų projektų būtų galima plėtoti šioje srityje. Tik 500 milijonų liktų atsinaujinantiems ištekliams um, ir šiems projektams, o kita pinigų suma būtų skirta CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui. Taigi antrasis mano klausimas toks. Komisija, kaip Jūs ketinate patikinti šį parlamentą, kad nebus neteisingų finansinių išteklių padalyjimo, renkantis skirtingus projektus, galbūt daugiau brangius projektus ir kai bus skirstomi pinigai CO2 surinkimui ir saugojimui bei inovaciniams atsinaujinančių išteklių projektams. Aštuntasis straipsnis, trečioji dalis. Čia kalbama apie priekybos sistemą. Turiu perskaityti, kad kolegos suprastų, esant um, finansavimo poreikiu, reikia naudotis uh, numatytais fondais projektų skaičius turėtų būti sumažintas, vadovaujantis tą pačią proporciją tiek CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo projektams, tiek inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų projektams. Taigi, komisija, gal galėtumėte paaiškinti, Esant prielaidams, kad esama aštuoni CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo projektai, kaip jūs įsivaizduojate, jei, pavyzdžiui, neturėsime pakankamai pinigų biudžete, kaip jūs kentinate, būdami saugotojai, užtikrinti, kad ne visi pinigai būtų skirti surinkimui ir geologiniam saugojimui tokioms kompanijoms kaip EONui, Indesa, Enel, o pakankamai didelė pinigų dalis būtų skiriama ir inovaciniams atsinaujinančių išteklių energijos technologijų projektams. Manau, kad tai taip pat didelė problema, jei norime, kad pasitikėjimas mumis kaip parlamentu išauktų. Tuleš. Ačiū labai, ponia Tuleš komisijos vardu. Ar norėtumėte sureaguoti, po to prasidės bendros diskusijos, nes dabar vis dėlto buvo užduota pora konkrečių klausimų tiesiogiai komisijai. Ar komisija norės reaguoti? Da. Ačiū labai, ponia pirmininkė, laba diena visiems. Atsakydamas į pono Tomės um, klausimus komisijai, turiu pasakyti, kad taip, mes turime grįžti prie uh, šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimo prekybos sistemos direktyvos, kur yra numatytas finansavimas e, demonstraciniams komerciniams projektams, CO2 surinkimui ir geologinio saugojimo projektams ir inovacinio atsinaujinančių išteklių energijos ir technologijų panaudojimo projektams. Mes manome, kad direktyva direktyvoje numatytos nuostatos visiškai atsispindi dešimtojo, dešimtojame straipsnėje. Buvo užduoti trys klausimai komisijai. Pabandysiu į kiekvieną atsakyti trumpai ir aiškiai. Pirmiausia, dėl kainos. Kaip žinote, komisija nenori spekuliuoti, kaina tai yra rinkos atsakas į poreikį. Mes nenorime teikti tuščių um, prognozių, sakydami, kad 300 uh, projektų yra, turėtų apimti 4,5 milijardų eurų ir šie pinigai turėtų būti skiriami CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui. 300 milijardų eurų turėtų būti neprekiaujami aukciono sistemoje, nepainiokite paramos sistemos ir aukcionų iniciatyvų, kurios yra aprašomos mano minėtoje um, direktyvoje. Taigi, tie 300 milijardų skirtų Europos investicijų fondo bus panaudoti taip, kaip susitarė valstybės narės. Sprendimas reiškia, kad 300 milijonų eurų turėtų būti išleisti iki 2013 metų. Šis sprendimas taip pat reiškia, kad visose finansuojamuose projektuose turėtų uh, atsispindėti siekis pabaigti projektus iki 2005, atsiprašau, 2015 metų gruodžio 31 dienos. Išgirdome nuogastavimų, yra tiesiog sakoma, kad finansavimo skirto CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ir inovaciniams atsinaujinantiems ištekliams e, dalis nėra vienoda. Komisija konsultavosi su, su visomis interesuotomis šalimis, dar priimant atitinkamus teisės aktus. Ir mes esame visiškai įsitikinę, kad tos 34 atsinaujinančių technologijų kategorijos ir 8 e, CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo kategorijos atspindi atitinkamą poreikį um, atskiruose sektoriuose. Kiekvienas projektas atskirame sektorijoje bus finansuojamas 50 procentų. Tai reiškia, kad 50 procentų visų sąnaudų bus finansuojama iš fondų biudžetų. Atitinkamai padalijant finansavimą CO2 surinkimui ir atsinaujinančių išteklių technologijoms. Bus finansuojami aštuoni CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo projektai ir 34 atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo projektai. Turiu pasakyti, kad šiandien dar niekas negali konkrečiai įvertinti um, kiek kainuos šie projektai, kokios sąnaudos susidarys juos įgyvendinant. Todėl labai sunku konkrečiai paskirti, paskirstyti ir fondo lėšas. Ateityje, atsižvelgdami esamus poreikius, mes paskirstimsime fondo lėšas atitinkamai CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo technologijoms ir atsinaujinačių išteklių energijos technologijoms. Mano klausimas buvo labai aiškus. Kaip jūs ketinate užtikrinti ir išvengti, kad 4,5 milijardai eurų bus skirta CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo projektams, o inovacinių atsinaujinančių išteklių technologijoms bus skiriami tik grašiai? Turiu pasakyti, kad čia aiškiai kalbama apie 834 kategorijas, tačiau dabar mes neturime konkrečių pasiūlymų. Galbūt daugiau pageidavimų, prašymų sulauksime iš inovacinių atsinaujinančių išteklių srities. Taigi tik tada galėsime kalbėti apie atitinkamą pusiausvyrą. Mes dabar dar neturime konkrečių um, projektų uh, prašymų. Štai kodėl komisija um, konkrečiai neįvardijo, kaip bus dalyjami, dalyjamos lėšos šiems projektams. Aš dabar tikrai negaliu pateikti konkrečių prognozių ir pasakyti, kokia proporcija bus padalintos e, fondo lėšos. Nes mes kol kas dar neturime duomenų, turime sulaukti pirmųjų e, projektų, turime juos išnagrinėti. Tada patikrinti juos pagal pa konkrečius kriterijus, įvertinti ir tik tada atsakysime, kuriuos projektus mes finansuosime. Ši procedūra dar neprasidėjo, ji prasidės tikėtina birželio mėnesį ir tik tuo met mes galėsime pasakyti, kiek prašymų sulaukta ir kokie asignavimai bus skirti atitinkamams dviem skirtingoms technologijoms. Ačiū labai. Įvairiausi kolegos paprašė žodžio. Norėčiau paprašyti, ponė Tomas, prašom palaukti šios debatus turėtume atitinkamai koordinuoti. Noriu paklausti, ar dar kas nors norėtų paprašyti žodžio. Gerai. Tuomet užbaigsime šį sąrašą, ponė Debron. Kas dar nori kalbėti? Gerai, jūs taip pat įtraukiau į sąrašą. Devini norintys užduoti klausimą ar pasisakyti, taigi kiekvienam klausėjui dvi minutės. Pats e, galbūt dar neturime visos informacijos, tačiau gal, gal komisija galėtų vis dėlto atsakyti tiksliau, e, pati, pateikiant tikslesnius duomenys, nei tai darė iki šiol. Ensuite, e, Aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti, o kai aš neku, tai jūs turėtumėte manęs klausyti, ar ne taip? Uh, Jūs išgirdote atsakymą, ar, ar jums tas atsakymas patinka ar ne, tai čia jau kitas klausimas, tačiau tai buvo atsakymas. Um, Ačiū labai dėl klimato kaitos paketo. Noriu priminti, kad prieš tris metus ir vieną mėnesį Europos taryba pasakė, kad 12 CO2 susirinkimo archeologinio saugojimo projektų turėtų būti gyvendinti iki 2015 metų. Na, o kur dingo tie projektai? Jei šis komisijos pasiūlymas bus priimtas, nepaisant žaliųjų prieštaravimo, tai dar iki kitų metų mes nenuspręsime, kuriems projektams bus skirtas finansavimas, kuriems ne. O tada tas laikotarpis iki 2015 metų bus labai trumpas, per kurį turės būti pabaigti um, projektai. Kalbant apie iškastinį kūrą, mes jo naudojame per daug, netgi Kinija e, viršyje visus e, standartus. Pažiūrėkite, kiek dujų mes naudojame. Uh, turime atitinkamus reikalavimus įdėkti įvairiose naftos perdėrimo kompanijose. Šis komitetas buvo tas komitetas, kuriame gimė idėja dėl pardomųjų projektų finansavimo. Mes e, pasiūlymą pateikėme tarybai, taryba po trijų mėnesių sutiko naudoti išteklius e, pardomųjų projektų e, finansavimui. Dabar prabėgo daug mėnesių ir vis dėlto mes turime tik tai teisėkuros e, proje, teisėkuros e, akto projektą, nieko konkretaus. Ar užteks tų 300 e, milijonų sumos ir CO2 surinkimo ir geologinio saugojimo ir inovacijų atsinaujinančių išteklių energijos technologijų projektams ar ne? Ar sugebėsime įgyvendinti tos projektus ar ne, tai yra klausimas. Kaip mes sugebėsime išvengti vėlavimo, kaip sugebėsime įgyvendinti šios projektus, tai yra svarbus klausimai. Klodas e, kalbėjo apie uh, pasiūlymą, kuris buvo pateiktas mūsų komitetui 2009 metų rugsėjo mėnesį ir visi, visos frakcijos pritarė, tačiau žalieji nepritarė. Aš tai žinau. Sutinku, kad žalieji prieštarauja brandoliniai energetikai, prieštarauja CO2 surinkimo ir geologinio saugimo ideologiją. Jūs kalbėte apie svarbius dalykus, tačiau jūs ignoruojate um, realybę tai, kad mes prieštaraujame kai kurioms tendencijoms. Pone Grostet. Euh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Tai, ką aš pasakysiu, yra beveik tas pats, ką kalbėjo kolega Deivis. Aš rašiau nuomonę um, pramonės komitete. Turiu pasakyti, kad labai gaila, kad Kalbant apie CO2 surinkimą ir geologinio saugojimo projektus, jiems yra skiriamas desnis dėmesys. Mes daug kalbėjome apie parodomosius projektus ir jei pasakome A, turėtume gebėti pasakyti ir B. Reikia mokslinių tyrimų, reikia tam tikro finansavimo, tačiau turime įgyvendinti savo įsipareigojimus iki pabaigos. Mes e, neturime dabar kvesionuoti tų pasiūlymų, kurie buvo teikti prieš du ar tris metus. Kalbant apie um, šiluminės elektrinės, apie iškastinį kūrą deginančias elektrinės, jos turi keistis mes visi suvokiame, kiek daug CO2 išmetama tiesiog į orą. Negalime užmerkti akių, reikalingi tam tikri sprendimai, o tie sprendimai įmanomi vykdin, vykdant įgyvendinant parodomosius projektus, kuriems reikia finansavimo. Neturėtume laikytis įkandę savo ideologijų. Klodas ir aš e, sutarėme dėl daugelio dalykų, tačiau dėl šios pozicijos nemanau, kad sutarsime, nesuprantu, kodėl šiame etape, kuomet jau susitarėme, dėl e, CCS projektų finansavimo taip pat susitarėme, priemė kompromisą, kad atitinkamai teiksime paramą ir e, alternatyvios energijos projektų finansavimui. Todėl dabar nesutinku su pasiūlymu vėl pradėti komitologijos procedūrą remiantis politiniais argumentais. Aš palaikau anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo pasiūlymus, atitinkamų projektų įgyvendinimą, nes žvelgdami į tai, kokia kryptimi juda pasaulis, be šių technologijų mes nesugebėsime sumažinti CO2 išmetimo į aplinką ir taip pat nepriversime tokių valstybių kaip Kinija tai padaryti. Jeigu mes nukelsime šį sprendimą dabar, uždėlsime CCS projektų įgyvendinimą, taip pat atitinkamai uždėlsime ir atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų įgyvendinimą. Ir aš nemanau, kad alternatyvios energetikos šalininkai tokiam pasiūlymui pritartų. Tai yra politinė diskusija, mes jau ją turėjome, priemėme politinį sprendimą, kurį dabar įgyvendina komisija. Aš e, manau, kad e, e, anglies kaina laikui bėgant auks, komisija dabar negali prognozuoti, kiek kainuos anglis po 20 metų, todėl e, komisija yra teisi, kalbėdama apie 8 CCS kategorijas ir e, e, 28 ir 304 alternatyvios energijos projektus. Manau, kad turime e, abiems šioms energetikos rūšims ir projektams paramą suteikti, kitaip nesugebėsime kovoti su klimato kaita. Pone Gardinė, ačiū pirmininkė, kai kurios mintis, mano nuomonė čia išsakytas, yra teisingos, tačiau neturėtume vėl pradėti diskusijų visą laiką iš pradžių, nes kitaip negalėsime stumtis į priekį. Komitologijos sprendimui pritarė mažiausiai 26 valstybės narės ir buvo deramasi dėl dabartinio sprendimo maždaug metus laiko. Dabar žalieji priekaištauja, kad tiksliau prieštarauja ir kai kuriems pasiūlymams, o tai dar, labai, dar labiau apsunkintų visą procesą. Mes turėtume remti technologijas technologinės inovacijas tam, kad galėtume užkirsti kelią klimato kaitai ir mažintume CO2 emisijas. Komisija turi dėti tinkamas pastangas. Mes turime remtis taip pat ir mokslinio tyrimų rezultatais. Negalime kalbėti vien tik tai apie žalą aplinkai. Kai kurie kolegos turėtų paskaityti 11 nutarimo punktą, kuriame kalbama apie tai, kad reikia skatinti technologinę įvairovę, inovacinius projektus, alternatyvios energetikos projektus, tačiau taip pat ir anglies surinkimo bei saugojimo. Mes turime kalbėti ne tik apie tam tikras subkategorijas atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiame sprendime jau yra atsižvelgiama į tam tikrus susirūpinimus. Dar kartą pasikartosiu, CCS projektai turi būti ir toliau remiami. Mes priėmėme atitinkamą sprendimą ir tai buvo politinis bei strateginis sprendimas. Ačiū. Žodis kitam kalbėtojui. Poniai Hasi, ačiū. Labai norėjau tik tai e, šiek tiek e, pataisyti Kriso Deiviso mintis dėl politinio sprendimo priimto savo laiku. Žalieji, kaip teisingai Krisas pastebėjo, ideologiškai pasisakė prieš TCS projektus, tačiau galiausiai buvo susitarta dėl paramos CCS ir atsinaujinančios energetikos, atsinaujinančios energijos šaltinių projektams. Ir e, Klodas labai teisingai savo pasisakymę apie tai minėjo. Komet buvo diskutuojama dėl klimato paketo prieš du su pusę metų, mes turėjome galimybę numatyti de facto paramą anglės surinkimui ir saugojimui, numatant tam tikrus taršos e, apribojimus e, kilovatvalandžiai energijos pagaminti tuo metu pranešėjas dėja e, nesutiko įtraukti šio e, pasiūlymo į savo dokumento projektą. Ester Delions dabar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už jos atsakymą. Mes Čia turime reikalų su vienokiu arba kitokiu realybės pristatymu. Čia mes kalbame apie ETS direktyvą ir komisija norėtų ją remtis, siekdama paskirstyti paramą CCS ir alternatyvios energijos projektams. Kolegos palaikė komisijos poziciją, aš Taip pat manau, kad mes ir toliau dar galime ginčytis dėl paramos paskirstimo formulės 80 procentų, 20 procentų. Būtų galima dėl to ginčytis be galo, savam suprantama, atsities projektai yra brangesni, todėl reiktų remti didesnį skaičių alternatyvios energetikos projektų, tačiau tokia diskusijų eiga neturi jokios prasmės mes turėtume užimti visiškai kitokią poziciją. Pasiūlymas jau yra seniai pateiktas ir jį taip pat inicijavo ir Europos parlamentas, todėl turėtume jį ir toliau palaikyti. Mano paskutinė mintis yra ši. Norėtume paprašyti komisijos ir paklausti, kiek laiko mums dar reikės E, gyveninti CCS projektus, e, kad galėtume gyventi CCS projektus e, tam, kad galėtume sumažinti klimo, klimato atšilimą dviem laipsniais. Ir apie kokius kitus projektus reiktų kalbėti, ponė Debro. Debro. Ačiū. Kuomet diskutavome apie klimato kaitos ir energetikos paketą, aš palaikiau CCS projektus, mano kolega buvo šešėlinis pranešėjas. Tuo metu ir e, jis pasiūlė taip pat įtraukti tuos 300 milijonų taršos e, leidimų e, demonstraciniams projektams finansuoti. Aš uždaviau kai kurios klausimus, į kuriuos reikėjo atsakyti, tačiau tuo metu aiškiai pasakiau, kad mano nuomonė, kaip minėjo Satė Hasi, ką tik egzistuoja tam tikros taisyklės ES, kurias privalome priimti, jeigu to nepadarėme iki šiol, tačiau aš manau, kad mes tų taisyklių priimti už kitas pasaulio dalis negalime, pavyzdžiui, už Kiniją. Kalbant apie išvadas, galiu pasakyti, kad pinigai, kurie nebus išleisti CCS projektams, nebūtinai turės būti išleisti alternatyviems e, energetikos projektams, galbūt jie bus išleisti e, brandaliniai energetikai, nepaisant to, aš manau, kad tie demonstraciniai projektai būtini ir jiems finansavimas taip pat yra būtinas. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog galiausiai buvo susitarta, kaip minėjo žaliųjų atstovai, susitarimas teigia, kad parama turi būti skirta tiek CCS, tiek atsinaujinačios energetikos projektams. Atsižvelgiant į priimtus teisės aktus, Manau, kad verta užduoti komisijai du klausimus. Pirmiausia, jūs minėjote, kad dabar negalite spekuliuoti dėl kainos ir aš sutinku su tokia pozicija, nes jeigu savo pasiūlyme jūs aiškiai uh, užimtumėte poziciją, pusiausvėros poziciją, tai kaip ketinate užtikrinti tą pusiausvėrą, kuomet bus teikiami projektai ir jie bus vertinami. Ar galite šiandien pasakyti, kaip užtikrinsite atitinkamą paramos teikimo pusiausvyrą? Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas, kalbant apie e, CCS e, projektus, buvo daug detalios informacijos teikiama e, apie aplinkosauginį aplinkosauginius aspektus, ar komisija gali dabar užtikrinti, kad tos matytos priemonės bus privalomai taikomos ir parodomosiuose demonstraciniuose projektuose. Ačiū, panas Zieberis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad komitete mes visi sutarėme, jog e, privalome taupyti energijos išteklius ir pasitelkti naujasias technologijas, kad šios tikslus pasiektume. Nelabai suprantu šios ideologinės diskusijos, kuri dabar išsirutuliojo ir tam tikros klasių kovos, e, kalbama apie tam tikras įmonės, kurios yra ne pačios skurdžiausios ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad mums reikia, kaip manoma, didesnės technologinės įvairovės ir norime to ar nenorime taip pat ir CCS technologijų. E, Ypatingai Kinija vis daugiau anglies naudoja energijai e, išgauti, todėl siekiant sumažinti CO2 išmetimą reikalingos yra tokios CCS technologijos. Todėl manau, kad e, būtų labai trumparegiška e, manyti ir teikti dabar tokius pasiūlymus ir nesižvelgti į bendrą situaciją pasaulyje. Komisija taip pat e, dabar e, negali iš anksto žinoti, kokie projektai bus teikiami. E, aš tikiu, kad komisija skirstydama paramą elgsis garbingai ir tikrai apgailėstauju, kad Klodas Turmesas, kuris yra mūsų energetikos aspektas, tokia trumparegiška ir ideologiškai paremta pozicija užima. Aš tikėčiausi ir e, tikiuosi, kad mes liksime prie bendro sutarimo, kuriuo siekiame sumažinti CO2 emisijas pasaulyje ir dabar mes turime aiškiai pažymėti, kad tokių svarbių dalykų mes negalime nustumti į šalį ir atsisakyti svarbių energijos šaltinių, tokių kaip bandolė energetika arba anglės deginimo paremta energetika, jų atsisakymas būtų per daug trumpa regiška pozicija. Peteris Lyze. Buvo daug visko išsakyta, noriu paklausti komisijos e, konkretaus klausimo. Galima diskutuoti, ar reikalingi CCS projektai ar ne. E, Aš manau, kad pasaulyje tokios technologijos yra būtinos Tačiau e, plieno, cemento ir kalkių gamyba pasaulyje yra neįmanoma neišmetant į aplinką CO2. Todėl noriu paklausti komisijos, ar ji atsižvelgia taip pat ir šios aspektus. Daug kalbame apie elektros energijos gamybą, tačiau mažai apie kitas energijos, daug, daug energijos naudojančias pramonės šakas, kurios nemažai CO2 į aplinką išmeta. Noriu paklausti komisijos, ar ji būtent į šios aspektus atsižvelgia atsižvelgia. Ačiū. Paskutinis pasisakymas pono Aikaut. Ačiū pirmininkė. Kai kurie komiteto nariai teigia, kad čia vyksta ideologinė diskusija. Iš tikrųjų taip nėra. Jeigu būtumėte atidžiai klausęsi e, Klodo Turmeso, tai jis tikrai nepradėjo ideologinės diskusijos. Jis paklausė, kokius saugiklius yra numačiusi komisija tam, kad būtų uh, vienodai finansuojami CCS ir atsinaujinančios energetikos projektai. Mes galime daug apie ką spekuliuoti, tačiau žvelgdami į anglies kainų prognozę, tiksliau apie taršos e, leidimų pajamų prognozę, kalbame apie 4-5 milijardus eurų. Ir e, yra įsipareigota užtikrinti deramą pusiausvyrą, teikiant paramą CCS ir alternatyviems projektams. Var komisija tuo tarpu yra numačiusi atrinkti aštuonis CCS projektus, žinome, kokie jie yra brangus. Jeigu jūs e, manote, e, iš tikrųjų, kalbant apie tai, kiek kainuos 50 procentų šių aštuonių projektų finansavimas, tai yra 4 milijardai eurų. Tai nėra spekulacijos, tai yra e, grini skaičiavimai. Taigi, mūsų klausimas yra labai paprastas. Jeigu mes turime omenyje, kad 4 milijardai eurų yra numatyti CCS projektai, tuomet mums neliks pinigų 44 alternatyvios energetikos projektams. Tai klausimas, kaip komisija užtikrins deramą pusiausvyrą tarp alternatyvių ir CCS projektų. Tai visiškai nėra ideologinė diskusija. Jūs visą laiką kalbate apie e, praeities dalykus. Aš viskai nesu šiukšlė, ponas Deivisai, aš tik tai užduodu klausimą. Aš žinau, kad jūs norėtumėte, kad ši diskusija būtų ideologinė, tačiau į tokią nerašius naujas parlamentaras, aš žvelgiu į čia priimus sprendimus, juos analizuoju, nepasakau prieš CCS. Noriu tik tai aiškiai pasakyti, kad egzistuoja didžiulė grėsmė kad dauguma, didžioji dalis pinigų bus skirta CCS projektams. Taigi mes norime užtikrinti dermą pusiausvyrą tarp CCS ir alternatyvios energetikos projektų. Ir klausimas yra, kaip komisija ketina tą užtikrinti. Ta pati klausė ir Klodas Turmesas, mes atsakymo neišgirdome. Tiksliau atsakymas buvo toks, kad pusiausvėros nebebus, nes mes neturime tokio tikslo, tačiau jeigu taip yra, tuomet nereikia įrašyti atitinkamų nuostatų į teisės aktus. Tai, tai aiškiai ir pasakykime, kad daugiau pinigų numatysime CCS projektams, todėl galėsime elgtis garbingai. Taigi dar kartą noriu pabrėžti, kad ši diskusija nėra ideologinė, aš noriu užtikrinti, kad pakankamai pinigų būtų skirta CCS projektams ir alternatyvios energetikos projektams ir tai tikrai nėra ideologinė diskusija, kokios norėtų čia Krisas Deivisas. Ar komisija norėtų e, tiksliau atsakyti į užduotą klausimą, galbūt labai trumpai ir greitai, prašau. Merci. Thank you, uh, Madam Chair, yes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad galėčiau išsameu paaiškinti, kaip mes viską įsivaizduojame. Man sustarys padės, kad čia yra tam tikras nesusipratimas dėl mm, jūsų čia turimo sprendimo pobūdžio. Man pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl tos pusiausviros. Taigi sprendimas ir nėra susijęs su pusiausviru, sprendimas yra dėl įvairių kategorijų sąrašo, tai yra tų kategorijų, pagal kurias gali būti teikiami projektai. Na ir dėl CCS yra aštuoni kategorijos ir dėl atsinaujančių energijos šaltinių yra tris 34 kategorijos. Taigi 4 milijardai CCS finansavimo projektams bus 4 milijardai eurų ir e, atsinaujančiam šaltiniams e, ir atitinkamams projektams taip pat 4 milijardai eurų, tai vadinasi, finansavimas bus lygiai paskirstytas priklausomai nuo projektų skaičiaus ir tų tolimesniam finansavimui atrinktų projektų skaičiaus. Šiandieną labai sudėtinga pasakyti, kokie projektai bus patvirtinti, kiek e, abiejose kategorijose CCS ir atsinaujančių e, energijos šaltinių srityje bus patvirtinta e, projektų. Nebus taip, kad bus e, pirmą atrenkami CCS projektai, o po to kiti atsinaujančios energijos srityje. Lygiai grečiai bus tvirtinami projektai. E, Tai labai aiškiai pasakė komisija. Taip pat esame nurodę, kad abiems kategorijoms esame numatę daug techninių reikalavimų ir po to jau valstybės narės galės teikti pasiūlymus abiems kategorijoms, projektams abiejos, abiejų kategorijos rytise ir po to tie projektai bus tvirtinami. Tai čia šiuo požiūriu pasiūlymas ir sprendimas yra labai aiškus. Taigi, štai tiek apie pusiausvyrą. Mes galbūt nekalbame tiesiogiai apie pusiausvyrą, mes tiesiog aiškiai nurodėme, kokios technologijos bus atrenkamos. Na, o po to valstybės narės teiks pasiūlymus projektams ir prašys finansavimą pagal šį konkretų mechanizmą. Na, o dabar neįmanoma pasakyti, kokiai kategorijai kiek bus skiriama finansavimo. Klausimas buvo užduotas dėl CCS projektų aplinkos sauginio nes atitikties. Taip, yra atitinkama direktyva, kuri užtikrins, kad e, bus tikrinami ir atrenkami projektai pagal šią kategoriją. Nereikia dar kartą daryti nuorodas į direktyvą, direktyva bus taikyma ir Lygiai taip pat bus atsižvelgiama į visus e, reikalavimus ir nuostatas susijusius su aplinkos ir sveikata. Na ir tie projektai CCS srityje, kurie bus tinkami pagal šį atrankos uh, e, projektą, mechanizmą, neapsiribos viena uh, pramonės šaka, mes pažiūrėsime ir į tokias pramonės šakas kaip plieno, uh, cemento pramonę kitas. Taigi ir iš šių e, pramonės sričių galima bus teikti projektus. Pirmininkė prašo baigti pasisakymą. Na taip, kaip nurodyta klimato ir energetikos e, pakete, reikalingos visos energetikos e, formos ir tiek CCS kategorijos, tiek ir um, projektai atsinaujančios energijos srityje yra svarbus įgyvendinant šį paketą. Na, pirmininkė sako, jeigu e, noriu priminti, kad balsamas komitete vyks balandžio 26-27 dieną, o plenarinėme posėdė, gegužės 17-18 dieną. Dabar norėčiau pereiti prie Dohos konferencijos, tiesa, ji nesusilaukė didelės sėkmės ir dabar suteiksiu žodį Geraldin, kuri mus informuos apie šią konferenciją. Nu, po to galėsime perėti prie elektros ir elektroninės įrangos klausimų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tiesą sakant, konferencijos šalių konferen... konfer... konferencija buvo gan katastrofiška. Ir tik tais keletas e, parlamento siūlytų rezoliucijų buvo patvirtinta, kaip matote iš ataskaitos e, apie mūsų vizitą. vizitą matote, rezultatai tikrai buvo prasti. Na, galbūt reikėtų šiandieną sutelkti keletą politinių aspektų. Na, tikrai piktina tai, jog ES yra taip susitelkusi vidinės procedūras, bandydama atrasti bendrą poziciją, tai kad jį pamiršta, kad kitame, visame pasaulyje yra 150 šalių, kurios yra saitis šalis. Taigi tuo tarpu, kai mes kovojame tarpusavį bandydami rasti kompromisą dėl mėlynojo tūno, tai tuo tarpu uh, Japonijos žimkystės ministras lankėsi visose kitose uh, pasaulio šalyse su dideliu pinigų maišu ir tokiu bandu, būdu bandė užsitikrinti, kad jo pozicija būtų paremta. Tai yra pozicija prieš uh, E, pirmąjį priedą ir ten matytas nuorodas dėl tūnų. Net ir Dohos konferencijos metu e, šalių narių delegacijos e, tarpusavėje 5-6 valandas dėrėdavasi dėl bendros pozicijos ir dėl visų šio priežasčių Europos įtaka buvo beveik lygi nuliui. Norėčiau priminti, kad Europos sąjunga Satis konferencija turi 27 balsus, o JAV, Japonija ir taip toliau turi tik po vieną balsą. Taigi mūsų įtaka būtų, galėtų būti daug didesnė, jeigu mes pasirinktume kiek kitokią poziciją. Kitas politinis dalykas yra štai koks. E, Saitis anksčiau būdavo veikiau mokslinio pobūdžio konferencija, kurioje buvo e, labiau apsvarstami moksliniai aspektai, tačiau tai pasikeitė ir dabar tai yra veikiau politinis formas, kuriame sprendimai yra priimami dėl politinių priežasčių. Na ir ES, atstovaujant tiek valstybių narių, tiek ir komisijos, tiesą sakant, nėra tinkamai pasirengusi šiam politinį, šių politinių sprendimų prieimimui. Na, pagrindinė problema yra štai kokia. Jeigu jūs pažvelgsit į biodėvirovės nikimo problemas, Tai saitas buvo vienas iš veiksmingiausių tarptautinių formų, kuriame buvo kalbama apie uh, rūšių įvairovę ir tai buvo vienas iš nedaugelio tarptautinių formų, kuriuose būdavo priimami teisiškai privalomi sprendimai. Ir todėl tikrai labai katastrofiška, kad šiuo metu rodos. Uh, kai daugelis rūšių atsidūrė ant išnykimo ribos, uh, netgi ir saitis konferencijos e, kontekste neįmanoma priimti sprendimų. Ir taip atsitinka dėl to, kad yra komercinių interesų. Kiekvienas iki, kai yra komercinių interesų, tai tuomet e, labai sudėtinga priimti sprendimą. Taip, e, buvo priimti sprendimai dėl tam tikrų um, medžių uh, ar augalų rūšių, tačiau dėl tų rūšių, dėl kurių yra komercinių interesų sutarti, buvo sudėtinga. Ir paskutinis dalykas, tokios šalis kaip Japonija buvo prieš viską, kas buvo siūloma dėl jūros rūšių. Ir Tai buvo padaryta ne tik tai satis forume, bet, net, bet ir regioninėse žvinkystės organizacijose. Taigi mes kaip parlamentas turime sutelkti ir šias organizacijas. Tai galbūt paskutinis šansas Melinam Tunui. E, lapkričio mėnesį e, Paryžiuje vyks dar vienas ICOT susitikimas. Tokie susitikimai e, praeitie nesusilaukė tokio didelio Europos parlamento dėmesio, tačiau po katastrofiško saitis e, konferencijos likimo. Manau, kad turėtume susitelkti į susitikimą e, Paryžėje lapkričio mėnesį turėtume daryti spaudimą, ypač Japonijai, tam, kad būtų priimti griežti sprendimai AIKET forume dėl mėlyno tūno. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju šį labai aišku pranešimą. Ar norėtumėte dar ką nors pridurti dėl ekot? Neturėčiau kaip ir daug pastabų, tiesiog norėčiau pat remti tas politi, tuos politinius signalus. Tai yra iš tikrųjų, e, kaip, kai kalbėjome vienu balsu, Doho mums pavyko pasiekti rezultatų. E, e, Kop O Dohoje problema buvo ne vienas balsas, o tai, kad mes pernelik vėlai vienu balsu kalbėjome. Mes tai kovoja tarpusavė dėl bendros pozicijos ir kol tai darome, tai Kinė tuo tarpu ir Japonija e, rūpinosi, kad pasaulyje vis palaikytų jų poziciją Dohoje. Taigi mums prireikė mėnesių parengti savo poziciją, tačiau per dvi valandas tarptautinio sutikimo metu mūsų pozicija dėl mėlynotūno buvo sumušta. Taigi turime suvokti, kad e, ne vien tik svarbu kalbėti vienu balsu, bet ir pasiruošti yra labai svarbu. Ir komisija turi gauti galiojimą dėrybams, o e, jeigu mes vyksime 27 kaip 27 valstybių narių atstovai į Dohą ir pešimės tarpusavyje, derindami poziciją, tai nieko nepasieksime. E, ir Kankūne vyks e, kitas klimato kaitais skirtas susitikimas, turime tai galvoti, turėti galvoje pasiruošdami jam. O per paskutinį AIKET susitikimą ES taip pat nebuvo labai nuosekliai dėl reikalavimų, dėl mėlynojo Neptūno, nu, o dabar parlamentas e, taryba susitarė reikalauti pat, uždrausti bet kokią nelegalią priekybą mėlynuoju tūnu. Ir turime siekti, kad ši pozicija būtų patvirtinta aikėt susitarkime Paryžiai, kitaip tarptautinėse forumuose prarasime įtikinamumą. Uh, Nes dabar tarptautinėse formose, tokiuose kaip Saitės, ES kalbėjo ne vienu balsu ir tuomet kitos šalis netikės, kad mes iš tikrųjų siekiame apsaugoti biovairovę. Dėkoju. Dėkoju. Pone Bet ar dar norėtumėte ką nors pridurti? Na taip. Taip, iš tikrųjų, Europos komisija rengėsi per nelik ilgai. Mes bandėme koordinuoti kitų valstybių narių poziciją, o, o tuo tarpu kitos šalis įtakojo satės konferencijos šalių narių poziciją. Taigi turime uh, galvoti, kaip elgtis ateityje tiek satės, tiek ir kitose tarptautiniuose aplinkosaugos forumuose. Tiesąkant, tai ne vien tik tai satės konferencijos problema. Tokie, kurie dalyvavo panašiose dėrybose, žino, kad taip atsitiko ir anksčiau. Taigi komisija ir toliau darys spaudimą, kad būtų patvirtintas Gabarono pakeitimas ir tai leis ES tapti saitės šalimi nare ir tuomet jau galėsime derinti ES poziciją remintis ES teisės aktais. Taip pat turime pagalvoti, kaip įtikinti kitas šalis, ypač kai kalbame apie e, ekonomiškai svarbės e, rūšis, žuvis ir kitas rūšis. Taip pat e, turime pagalvoti, kaip geriau panaudoti mūsų finansinės priemonės, pavyzdžiui, galbos vystimuisi priemonės, tam, kad, e, na, šios priemonės turėtų įtikinantį poveikį Satis konferencijos kontekste. Taigi turime turėti visą tai galvoje ruoždamėsi AIKET sustikimui. Na ir ir mes sutinkamai suinformuosime. Kągi dėkuoju. Dar vienas žodis šiuo klausimu. Na, mačiau, kas uh, įvyko. Tikiuosi, kad po to, kas įvyko Kopen, po Kopenhagos, nors pasimokėme. Na ir problema yra tai, kad ne tai, jog mes siekiame bendros pozicijos. Problema būtų tai, kad reikia pas, suformuluoti tokius reikalavimus, kuriuos būtų įmanoma įgyvendinti. Mes kalbame apie dėlius dalykus, labai gražius projektus, tačiau pato matome, kad tikrovė yra kitokia. Aš manau, kad mums reikia realistiškų pasiūlymų, kurie remtus ir viešąją nuomonę taip pat e, ekonominis sistemomis, taip pat šie pasiūlymai turi būti praktiškai gyvendinami, nes ideologiją pasaulio neįtikinsime. Ačiū. Bill Newton, then. Thank you, Madam Chairman. Just brief. Ponas Bill Newton, then. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Uh, na, praeisę kadenciją uh, buvau savo parlamento atitinkamos delegacijos narys. Na ir man rodos, kad šis, parl... šis komitetas uh, e, nusinti ataskaitą Japonijos delegacijai. Ir galbūt reikėtų susisiekti su Japonijos parlamento nariais Ponas Tanašesko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gal Setis konferencijoje Dohoje buvo neprimtas pasiūlymas primti memorandumą dėl raudonojo tūno. Taigi, 20 buvo prieš 60 už ir 10 susilaikė. Nors ši rūšis yra katastrofiška situacija. Parlamento plenarinio posėdžio metu e, vasario 9 dieną Strasbūrė uždaviau klausimą. Na, mano klausimą buvo pažvelgta kaip į retorišką klausimą, o ne kaip į perspėjimą. Nes mes jau privalome ne vien tik tai steigti pasiūlymus, bet turime kurti ir strategijas, kurios leistų pagerinti padėtį. Ir uh, dėl raudonojo tuno mes pasimokėme, teisingiau kiti pasimokėme, mes ne. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad mm, stebėdami tai, kas vyko Kopenhagoje ir dabar Dohoje, turime pasakyti, kad vis dėlto uh, ES yra silpna ir tarptautinėje arenoje mūsų balsas nėra išgirstamas. Kaip Europos parlamentas galime imtis visų įmanomų priemonių, tačiau mūsų niekas taip ir neišgirs. 27 valstybės narės taryboje, tai yra 27 skirtingos pozicijos. Mes turime sugebėti greičiau mąstyti, greičiau priimti sprendimus, kad tinkamai pasiruoštume tarptautiniams konferencijoms. Ačiū labai, ponia Grostet. Manau, kad mes visi jums galėtume pritarti. O dabar pereisime prie kitos temos elektros ir elektroninės įrangos atliekos. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Florence. Prašom. Ja, wow, Pone pirmininkė, ačiū Jums labai. Aš norėjau tarti keletą žodžių ir apie Kopenhagą, tačiau vis dėlto, na, gal turėtume patys savo pripažinti, kodėl Kopenhaga sužlugo, tačiau mūsų pozicijos yra labai skirtingos ir įdomu gal būtų ir išgirsti. Tačiau pereikime prie 3E. Aš jums e, jau pristačiau savo pranešimą, tada sulaukiau jūsų pakeitimų, vyko ir gan gyvos diskusijos, kuriamis labai džiaugiausi. Iš pakeitimų supratau, kad kolegos pritarė tiek komisijos pasiūlymui, tiek mano pasiūlymui, jie paremė mano pasiūlymą ir papildė jį, kas aišku yra gerai. Todėl aš galvoju, kad apie kai kuriuos pakeitimus galėsime padiskutuoti plačiau ir jei komisija pateiks savo komentarus dėl šios strategijos. Jei žinosime, ko iš mūsų reikalavime, tai kurios pakeitimus įtrauksime į patį pranešimą. Kaip aš jau minėjau, aš norėčiau, kad taikymas rytis būtų kiek kitokia ta, todėl kad pagal senąją, senosios redakcijos taikymo sritį išvardėjami aiškus pramonės sektoriai ir numatytos ir išimtis. Aš norėčiau, kad taikymo sritis būtų atverta, atvira. Aišku, mes negalime jos atverti tiek, kad 50 ties tonų kranas ar kažkoks kitas įrenginys, turintis labai daug sveriantį variklį, būtų vertinamas kaip elektroninės įrangos atliekos. Tačiau pati e, atviros taikymos ryties idėja vis dėlto yra labai patraukli. Aišku, reikia numatyti ir tam tikras išimtis. Kitas svarbus dalykas, kaip ir buvo, taip ir yra tų spragų užpildymas, kurios leidžia nelegalų eksportą. Tai yra pats svarbiausias klausimas. Manau, kad nacionalinėme ligmenyje reikėtų suvokti, su kokiomis problemomis susidurėme. Turime numatyti reikalavimus eksportuotojams E, kai kuriuose valstybėse tai reikalavimai yra griežtesni, kitose netokie griežti, apie tai galima dar aišku kalbėti, tačiau aš galvoju, kad e, jei mums nepasiseks e, ties mūsų sienomis sustabdyti nelegalus eksportus, jei mūsų muitinės pareigūnai ir toliau neturės pakankamai griežtų reikalavimų iš Briuselio, tai manau, kad nepasistumėsime į priekį. Tuo tarpu dabar esame teisingame kelyje. Dėl nacionalinių ar europinių sertifikatų. Manau, kad šio klausimu kiek suklydome. Aš norėčiau, kad ta nevykusi formuluoti, pagal kurią lempučių gamintojas e, mano rinkiminėje apygardoje privalo būti įsisteigęs Niderlanduose, o negali pardavinėti lempučių skirtingose 26 valstybėse narėse, kad manau, kad tokiam prekiautojui nereikėtų gauti skirtingų 26 sertifikatų, manau, užtenka gavus sertifikatą vienoje valstybėje narėje, juo naudotis, o kitos valstybės narės turėtų sugebėti dalintis informaciją ir jei vienam produktui jau išduotas sertifikatas, jis turėtų būti pripažįstamas e, visoje Europos Sąjungoje. Tas pats būtų taikytina ir e, gražinimo bei finansavimo nuostatams. Sutinku, kad susitarti nėra lengva, tačiau noriu Jums priminti, kad e, ypač ilgiau parlamente dirbę kolegos žino, kad dideliai ES vidaus rinkai reikalingos ir griežtos taisyklės. Todėl man nelabai aišku, kodėl, kalbant apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas, mes nekuriame ES taisyklių, o remiame skirtingomis nacionalinių teisės aktų nuostatomis kalbant apie šiaurės šalis ir Austriją pavyzdžiui ir senasias ES valstybės narės, turiu pasakyti, kad jos, situacija jose yra gan gera, tačiau naujosiose ES valstybėse narėse atliekų klausimas nėra išspręstas. Užpildę esamas spragas ir pareikalavę iš eksportuotojų įrodyti, kad eksportuojami prietaisai tikrai veikia, sugebėsime pasiekti 65 procentų atliekų surinkimo lygį. Taigi, svarbiausia vis dėlto yra spragos, jų užlopimas ir tik tuomet sugebėsime pasiekti savo tikslus. Aš pripažįstu, kad tas apskaičiavimo procesas, kaip mes nustatome 65 procentus atliekų surinkimo lygį, yra gan sudėtingas. Pavyzdžiui, šiaurės valstybėse e, jau yra taikomas tam tikros procedūros. Jei, pavyzdžiui, įrodoma, kad 65 procentų 65 procentai visų rinkoje patiekiamų produktų vėliau yra surenkami. Tačiau vis dėlto turiu pasakyti, kad Bulgarijoje, mano šalyje, e, šios procedūros tikrai nėra tokios sklandžios. Galima galbūt e, pasirinkti ir kitus kriterijus apskaičiuojant šį lygį. Galbūt galima nagrinėti uh, konkrečias atliekas ir jų dalį. Tačiau vis dėlto sudėtingiausia numatyti apibriešti ir tada e, paskaičiuoti, kiek iš parduodamos įrangos vėliau taps atliekomis. Pavyzdžiui, Austrai teigia, kad esama konkrečių formulių ir pramonė turėtų tų formulių laikytis. Tiesa, pramonė privalo ir investuoti atitinkamai į šią sritį. Taigi Austrai teigia, kad galima pasitelkti tam tikras formulės, tačiau galima pasirinkti ir alternatyvą. Nereikėtų galbūt suteikti nevienodų sąlygų skirtingoms valstybėms narėms. Aš Mm, nesakau, kad nesutinku su pono Zėberio pasiūlymu, tačiau man įdomu sužinoti, kaip bus taikoma konkrečiai tam tikros taisyklės. Jei pateikiama į rinką tam tikri produktai, jei nesama konce, korupcijos, tuomet gal. Tačiau neaišku, kiek vėliau tų elektroninės įrangos atliekų bus laikoma kažkokiuose sandėliukuose, kaip pavyzdžiui pas mane, o kiek bus surenkama. Taigi, ar realus yra toks tyrimas, kiek reali ta patikra? Štai kur pats rimčiausias klausimas ir jei į jį atsakysime, tai palengvinsime padėtį ir uh, naujose ES valstybėse narėse. Kalbant apie finansavimą, aš esu gan konservatyvus. Manau, kad piliečiai taip pat turi pasidalinti finansinę naštą. Aš nemanau, kad tą atsakomybę galime užkelti ant vartotojo pečių neribotai. Tačiau, pavyzdžiui, mano šalyje Vokietijoje labai paprastai yra viskas organizuojama savivaldybės kartą per mėnesį surenka elektroninės atliekas ir aš už atliekų surinkimą moku per savivaldybės. Aš nenoriu grįžti prie senų laikų, tačiau noriu uh, aiškiai pasakyti, kad šiame gyvenime tikrai nieko nėra veltui. Ir, na, aišku, čia yra mano nuomonė, nebūtinai jūs jai pritarsite, tai jūsų reikalas. Yra tokių kolegų, kurie nori numatyti ir tam tikrą perdirbimo ir pakartotino panaudojimo lygį. Na, aš galbūt pritarčiau tokiai minčiai, pritariu, kad esama ir argumentų, ir galbūt esama socialinių grupių, kurios norėtų atskirti apdorojimą ir perdirbimą. Galbūt būtų galima kalbėti apie 5 procentus tokį lygį. Ir aš turiu pasakyti, kad 5 procentai man yra primtinas skaičius, tačiau jei to imsimės, tuomet turėtume būti pakankamai drąsus ir pasakyti, kad tos organizacijos, kurios nori perdirbti, jos turi pirmiausia gauti visas atliekas. Ponios ir ponai, pirmiausia, reikia, kad elektros ir elektroninė įranga būtų surinkta ir tik vėliau ją galima perdirbti. Taigi, jei norime nustatyti tam tikrą perdirbimo lygmenį, tuomet turime numatyti ir tam tikras sąlygas. Tiek norėjau pasakyti matau, kad į mane gan griežtai žvelgia pirmininkė, tai aš ir baigsiu. Galbūt e, kai kuriuos pakeitimus tikrai trauksime į šį pasiūlymą. Ačiū labai, ponia Florence. Jūs labai kompetitingai pagrindėte kai kuriuos pakeitimus. Turime penkias, gal dešimt minučių laiko klausimams. Jų, aišku, nepakanka. Šešėliniai pranešėjai turėtų kalbėti po tris minutės, o kiti dvi. Katrin van Bremt. Pirmiausia žodis, o aš iš karto skaičiuosi laiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu laikytis laiko termino. Pranešėjas kalbėjo apie pakeitimus, apie jų gausą. Aš turiu pasakyti, kad pats pranešimas tikrai yra puikus. Pranešėjas sustiprino komisijos pasiūlymą ir mūsų frakcija pranešėjo poziciją remia, tačiau yra tam tikrų vietų, kur norėtume griežtesnių formuluočių. Pirmiausia, pranešėjas jau kalbėjo apie tai ir aš labai um, apsidžiaugiau išgirdusi šią jo mintį. Taigi jis kalbėjo apie perdirbimą ir pakartotiną naudojimą. Mes kalbame čia ne tik apie tikslus, tačiau ir apie tai, kad tie, kurie dirbs šioje srityje, atliekų hierarchijoje, turės pasistengti, kad atliekos kuo greičiau grįžtų į įrangos ciklą. Buvo kalbėta apie keitimąsi informaciją, e, informacijos teikimą tiems, e, kurie turės perdirbti atliekas. Ir kitas svarbus dalykas, apie kurį kalbėsime ir su kitomis frakcijomis bei komisija, yra klausimas, kokie bendrieji tikslai mums yra svarbus ir kaip jų pasiekti. Taigi. Turime kalbėti apie elektros ir elektroninę įrangą, kuri pat, buvo pateikta į rinką per pastarosius keletą metų. Ir taip pat turime kalbėti apie e, atliekas. Turime kalbėti apie tai, kaip e, įranga buvo pateikta į rinką ir kaip renkamos atliekos. Aš su kito, kitais kolegomis e, pasiekėme mes susitarimą, kalbėjome su įvairiais biurais ir buvo nutarta, kad bus susitelkta ties esamais atliekų srautais, tačiau aišku galimas ir kitas požiūris. Trečia, trečia pastaba - smulkioji įranga skirta tam, kad būtų paprastesnė mūsų buitis. Pagalvokime apie tokius dalykus kaip elektroniniai dantų valymo šepetėlė, elektroniniai žaislai ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra įranga, į kurią sudėta daug vertingų medžiagų ir joms perdirbti reikalingos specialios procedūros. Mes um, daug reikia įdėti, kad smulkioji įranga tikrai atliktų savo funkcijas ir atitinkamai e, aukšti yra ir perdirbimo reikalavimai šios smulkiosios įrangos. E, dėl gamintojų, jeigu Pavyzdžiui, vienas gamintojas gamina tokį kompiuterį, kuris labai paprastai perdirbamas ir neturi jokių kenksmingų medžiagų, o kitas gamintojas gamina um, ne tokį ekologišką kompiuterį. Tai um, ta įmonė gaminanti lengvai perdirbamus kompiuterius uh, turėtų būti skatinama. Manau, kad toks šis požiūris, paskatų požiūris turėtų būti akcentuojamas. Ar galiu dar kam nor, kai ką pasakyti, ar ne? Daug pakeitimų pateikė ir ne mūsų frakcija, o kitos fra frakcijos dėl saulės baterijų, fotovoltinių modelių, kurie neturėtų būti įtraukti į um, direktyvos taikymo sritį. Mane tai kiek suglumino, nes. Uh, šiais pakeitimais prašoma, kad e, saulės baterijos būtų išimtys. Tačiau mes turime stengtis, kad fotovoltiniams moduliams taikomi reikalavimai neprieštarautų tiems reikalavimams, kurie yra numatyti šioje direktyvoje. Kris Deivis, liberalų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Jungtinė karalystė norėtų manyti, kad e, teisingai įgyvendina ES teisės aktus, tačiau iš tikrųjų situacija Junktinė karalystėje nėra bloga, tačiau <laughs> nėra ir tokia gera, kaip manoma. Kartais teisės aktas yra priimamas Briuselėje ir siunčiamas į, Londone, į Londoną. Londone manoma, kad jis teisės aktas nuleistas iš uh, kosmoso ir e, Londone klausima, ar kur nors e, Europoje toks teisės aktas buvo įgyvendinamas, ar niekur ir kartais bandoma išvedinėti dviratį, o, o dviračio ratas kartais būna keturkampis, keturkampio formos. Taigi mes dabar čia bandome pasidalinti atsakomybę ir, kaip minėjo Karl Heinzas, vieninga rinka to reikalauja, todėl mes pritarėme pasiūlymui, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, jog gamintojai arba jų vardu veikiantis tretieji asmenys tinkamai perdirbtų elektroninės atlikas. Būtų galima manyti, kad tokio apibrėžimo pakanka. Tai yra, kai kalbame apie gamintojus arba jų vardu veikiančias trečiasios šalis. Tačiau e, E, nieko nekalbama apie gamintojų tarpusavio e, santykius. Junktinėje karalystėje nėra reglamentuotas elektroninių atliekų surinkimas tarp gamintojų. Taigi čia trūksta e, labai paprasto apibrėžimo, kuris aiškiai parodytų, kad trečiosios e, gamintojų vardu veikiančios šalis turėtų būti paskirtos gamintojų, taigi, kad būtų tinkama sąsaja tarp e, gamintojų ir jų atstovų ir būtų užkirstas kelias bet kokiam išnaudojimui. Taip pat mes turime rimtai svarstyti atliekų eksporto problemą. Kalhans e, minėjo, kad e, e, prielaida eksportuoti tam tikrą elektroninę įrangą turėtų būti tos įrangos veikimas. Jeigu įranga neveikia, ji neturėtų būti leidžiama jos eksportuoti. Taigi Šis principas, kurį minėjo Karlas Heinzas, yra labai svarbus prietaisas, privalo veikti prieš būdamas prieš įsiunčiant eksportui. Ponas Tremopolis. Ačiū pirmininkė. Pastarai kartą mes peržiūrėjome e, galiojančius teisės aktus dėl elektroninės įrangos ir siekiame, kad e, elektroninių atlikų perdirbimas būtų kaip įmanoma ekologiškesnis. Šiuo metu mes bandome internalizuoti išorės sąnaudas ir direktyvoje apie tai e, iš pradžių nebuvo užsiminame, todėl aš manau, kad mūsų gaminiai būtų žymiai geresnės kokybės, jeigu mes užtikrintume gamintojo atsakomybės principo taikymą, todėl uh, gaminio gyvavimo uh, cikle sąnaudos sumažėtų, surinkimo atliekų surinkimo tikslai turėtų būti ambicingesni. 5 procentų dalis antriniam panaudojimui yra nepakankama. Taip pat reikia užkirsti kelią netinkamam atliekų eksportui bei atsižvelgti į e, nano medžiagų, nano dalelių naudojimą bei jų atitinkamą perdirbimą. Mes turime pabrėžti taip pat ir vartotojų atsakomybę bei e, pardavėjų atsakomybę bei vietinės savivaldos institucijų atsakomybę surenkant elektroninės atliekas. Čia turime kalbėti ne tik apie senos įrangos pakeitimą nauja, turime numatyti atskiras specializuotas elektroninių atliekų surinkimo vietas. Valstybės narės privalo numatyti atitinkamą papildomą finansavimą savivaldybėms tam, kad juose būtų daugiau dėmesio skiriama visuomenės informavimui apie veikiančias elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas. Tai yra vienas būdas pagerinti e, antrinio panaudojimo ir perdirbimo situaciją. Ypatingai smulkios elektroninės įrangos srityje turime į tokias prietaisas kaip elektros lemputės. Ir mums reikia e, kaupti statistinius duomenis, žinoti, kiek atitinkamų prietaisų yra surenkama, kiek yra perdirbama, iš naujo panaudojama tam, kad e, galėtume sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Taip pat reikia kaupti duomenis apie elektroninių atliekų srautus. Ir e, tam, kad e, galėtume uh, geriau kontroliuoti ir stebėti jų judėjimą e, vartojimo grandinėje. Valstybės narės ir ES turėtų parengti atitinkamus veiklos planus e, pritaikytus elektroninės įrangos atliekoms. Taip pat tokiu būdu galėtume geriau kontroliuoti eksportą. Pirmkas, ačiū, Žiulį Gering. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. pataisose mes galime pastebėti labai skirtingus surinkimo elektroninės įrangos atliekų surinkimo tikslus, kurie eina labai skirtingomis kryptimis. Manau, kad turėtume pasinaudoti galimybę dabar ir pasiūlyti skirtingus rinkimo tikslus skirtingiams atliekų būdams atliekų rūšims. Puikiai žinome, taip pat ir į svorį reikia atsižvelgti, nes skirtingos atlikos, skirtingos įrangos atlikos turi skirtingą svorį, todėl jau e, egzistuoja atitinkami reglamentai, kurie e, skirti šiams skirtingoms svorio kategorijoms į tai reikia atsižvelgti. Taip pat reiktų daugiau dėmesio skirti vartotojų elgesiui, atitinkamai pabrėžiant tų pataisų svarbą, kurios kalba apie vartotojų informavimą, nes kol kas aš nemanau, kad uh, vartotojai iki galo supranta savo atsakomybę ir jie nepakankamai gauna informacijos apie ją atskirose valstybėse narėse, taip pat reikia numatyti galimybę skatinti vartotojus keisti savo įpročius. Mes daug kalbame apie vartotojų atsakomybę, tačiau vartotojai tos atsakomybės neprisijima nebūtinai dėl to, kad jie yra blogi, tačiau dėl to, kad jie nelabai supranta, kaip veikia pati sistema ir e, kokį, e, kokią naudą gali atnešti pasikeitęs jų elgesys. Tik mes galėtume galbūt parengti tam tikras veiksmų gairės siekiant e, pakeisti vartotojų įpročius. Pabaigai noriu pasakyti, kad yra svarbu ne tik užsibriežti tikslus, tačiau yra svarbu, kad tie tikslai būtų protingi, lankstus ir kad juos būtų galima įgyvendinti. Pirmininkas, ačiū, Sabinė Vilts. Dešimt pataisų pateikėme, siekdami, kad būtų surinkta, kaip manoma, daugiau senų elektroninių prietaisų ir siekiant užkirsti kelią jų eksportui ir, ir e, tam, kad jie baigtų savo egzistavimą savartynuose, kai kurias norėčiau pristatyti komisijos pasiūlymas apskaičiuoti surenkamų e, atliekų apimti 65 procentai naujai parduodamų prietaisų apskaičiuojant pagal svorį mūsų nuomonė yra nepakankamas, nes e, kai kur dabar e, yra bandoma tą kvotą užpildyti, surinkant arba pirmenybę teikiant e, sunkioms elektroniniams atliekoms, pavyzdžiui, skalbimo mašinoms, o e, mažiems prietaisams, kurie potencialiai daugiau kenksmingų medžiagų turi neskiriamas pakankamas dėmesys. Todėl aš pateikiau atitinkamas pataisas ir mes siūlome kad e, kvota būtų padidinta iki 85 procentų ir apskaičiuojama ats, pagal atskiras elektroninių prietaisų kategorijas. Taip pat mes manome, kad būtina numatyti atskirą kategoriją informacijų ir komunikacijų technologijoms, kadangi šioje srityje e, pokyčiai vyksta labai greitai ir prietaisai yra keičiami labai greitai, jeigu būtų apskaičiuojama šių prietaisų atskira kvota gamintojams, tai būtų didžiulė paskata e, gaminti tokius prietaisus e, taip, kad juos būtų galima lengviau ir pigiau perdirbti ir kai kurie koncernai net ir nesant atitinkamų teisės aktų sėkmingai juda šią kryptimį. Mes pasakome už tai, kad gamintojai būtų atsakingi ir e, mokėtų už savo gaminių e, perdirbimą ir apdarojimą, o valstybės narės privalo užtikrinti atitinkamą e, finansavimas savivaldybėms, kad šios galėtų arba mm, kitos institucijos surinkti elektroninės atliekas. Kita pataisa, kurią mes siūlėme, daugiausiai dėmesio skiria mechaniniam senų elektroninių prietaisų apdarojimui. Pirmame e, apdarojimo etape neturėtų būti pašalinamos kenksmingos, tiksliau pirmiausia turėtų būti pašalintos kenksmingos medžiagos ir tik po to turėtų sekti E, kiti apdarojimo arba išrinkimo etapai. Todėl mes e, pasisakome prieš smulkinimo procesą, kurio metu prietaisai e, yra su skaldomi į smulkės dalis ir dėl to nemažai kenksmingų medžiagų patenka į aplinką. Ačiū labai. Pirmininkas dėkoja, dabar Richardas Zeiberis kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti Karlą Heinzą, padėkoti jam už puikų pranešimą. Manau, kad jis tikrai pademonstravo bendradarbiavimo dvasę su kitų frakcijų atstovais, beveik visose sritise jam pritariu, dėl kai kurių aspektų mūsų nuomonės skiriasi, Tas nuomonių skirtumas e, turbūt yra susijęs su to, kad jis viską žvelgia labiau e, vizionieriškai, aš labiau e, pragmatiškai, nes Austrijoje, jeigu šis pasiūlymas įsigaliotų, pradėtų galioti tam tikros taisyklės, kurios teoriškai atrodo gražiai, tačiau praktiškai ir teisiškai būtų labai sudėtinga arba neįmanoma jas įgyveninti. Kol kas, aš noriu tą pabrėžti, kol kas kalbant apie europinį gamintojo apibrėžimą ir jo atsakomybę, tai mes čia išvelgiame problemą, kad e, būtent teisės aktų įgyvendinimas dar nėra taip smarkiai pasistumėjęs į priekį savivaldybėse, kad būtų galima tam tikrą sąnaudų e, dalį nuo gamintojo perkelti ant kitų pečių, kadangi egzistuoja skirtingos teisinės sistemos valstybėse narėse, būtų sudėtinga gauti piniginę kompensaciją iš kitos valstybės narės, reikia numatyti tam tikras pernamo laikotarpio išimtis. Dėl surinkimo kvotų man kyla panašių abejonių. Galiu pritarti 65 procentų kvotai, tačiau reikia kalbėti apie surinkimo pagrindą, apie surinkimo bazę, galbūt tinkamas kriterijus būtų e, ne komitologijos procedūra, tačiau kitokia sistema išanalizavus, kiek e, elektroninių atliekų dabar patenka į savartynus, valstybės narės turėtų tokią informaciją mums pateikti, sukaupti dėl e, atliekų eksporto. Pritariu pasiūlymu, kad reikia jį kaip manoma labiau apriboti ir jeigu būtų priimti šie pasiūlymai, tai valstybės narės turėtų visus privalėti juos įgyvendinti. Ačiū, Teodoras Kilakakis. Ačiū, pirmininkė. Ja, labai e, sudėtingas klausimas. Uh, Daug gerų pataisų buvo pasiūlyta jam šiam pranešimui. Noriu vieną, tiksliau du nedidelius pakeitimus pasiūlyti. Manau, kad jie yra geri. Pirmasis yra susijęs su e, tuo, kad e, pardavėjai privalo tiek informacijos sklaidą užtikrinti dėl elektroninių atliekų rinkimo, tiek ir patys prisidėti prie smulkių atliekų surinkimo. Ši prievalė turėtų būti numatyta tik tai e, dideliems prekybos tinklams, nesmulkiems pardavėjams. E, antroji pataisa, kurią norėčiau siūlyti, yra susijusi su valstybių narių gebėjimais sukurti papildomas sistemas, kurios remtųsi ekonominiais atliekų tvarkymo, elektroninių atliekų tvarkymo principais. Numatant atitinkamą finansavimą ir tas, tie finansiniai ištekliai būtų panaudojami tik tuo atveju, kuomet gamintojai turi išleisti labai daug nuosavų lėšų e, elektroninės atliekoms surinkti ir tos atliekos e, yra išvežamos iš e, ES. Mums reikia numatyti tam tikras ekonominės paskatas, tai ir būtų viena iš tokių ekonominės pas, ekonominio paskatinimo formų ir taip pat skatintų uh, perdirbimą. Tai yra 200, 201 pataisa, kurią aš siūlau. Ačiū pirmininkė. Judith Mekis. Ačiū pirmininkė. Šis reglamentas, e, jeigu bus pritarta kai kurioms pataisoms, bus geras Svarbu nustatyti surinkimo kvotas, tačiau jos turi būti realistinis. Taip pat pritariu kolegijai Van Bremt. Saulės energijos kolektoriai taip pat privalo būti įtraukti į taikymo sritį. Dėl trijų punktų norėčiau pasisakyti, atkreipdama e, į tai kolegų dėmesį. reikia geriau tvarkyti atliekas, tačiau tas atliekų kalnas priemušęs taisyklės nesumažės. Mums reikia informavimo kampaniją vykdyti tam, kad piliečiai žinotų, kokias pasiekmes sukelia jų įsigijami elektroniniai prietaisai. Reikia kalbėti tiek apie gamintojų, tiek apie vartotojų atsakomybę kuri taip pat yra labai svarbi. Principas teršėjas moka ir toliau lieka galioti, tačiau jis privalo būti taikomas tiek gamintojui, tiek ir vartotojui. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad tam tikros medžiagos gali būti iš naujo panaudojamos. Mes siekiame šimtaprocentinio antrinio panaudojimo. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu gamintojai dar kuriant prietaisą, jį projektuojant, žinos, kaip e, naudojamos medžiagos galės būti perdirbamos vėliau ir kur jos galės būti panaudojamos. Čia daug kalbama apie ekologinį dizainą. Taigi visus šios aspektus, inovacijas, ekologinį dizainą ir vartotojų atsakomybę reikia kreipti dėmesį. Izabeta Gardinė, ačiū pirmininkė. Daug kas buvo išsakyta, todėl kalbėsiu trumpai. Manau, kad yra labai e, svarbus šis pranešimas, tačiau situacija yra pakankamai sudėtinga, todėl norėčiau trimis klausimais pasisakyti. Tai yra dėl gamintų atsakomybės, bendro finansavimo, būtinių prietaisų perdirbimo ir e, surinkimo. E, tačiau e, mokėti turės tie, kurie visiškai neturės jokios galimybės kontroliuoti perdirbimo ciklo. Taip pat neaišku, kaip reikia elgtis su tais elektroniniais prietaisais, e, kurie yra nelegaliai e, perdirbami ES arba kurie yra importuojami į ES. Taip pat yra tam tikros prietaisų kategorijos, kurias šalinti yra pakankamai sudėtinga arba beveik neįmanoma. Manau, kad valstybės narės pačios turėtų nusistatyti surinkamą elektroninių prietaisų atliekų kvotas ir tai būtų žymiai protingesnis principas nei dabar, kai siūloma visiems primesti e, vienodą kvotą. Dar vienas pamastymas. Komet kalbame apie taikymo sritį ir norime ją peržiūrėti, pirmiausiai turime patikrinti ir išanalizuoti, kokį poveikį turės tokia direktyva ir jos įgyvendinimas. Aš nemanau, kad būtų teisinga parengti neigiamų gaminių sąrašą, nes tai diskriminuotų kitus gaminius. Viktorija Prodi dabar. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už šį svarbų pranešimą. Keletas trumpų minčių, kurias norėčiau pristatyti. Aš buvau susitikęs su įvairių, įvairiais gamintojais, jų atstovais ir tose pokalbiuose supratau, kad jie patys yra suinteresuoti prisimti visišką atsakomybę už savo gaminius. Šis principas yra labai svarbus, kadangi galime išvelgti tam tikrų paralelių su mūsų siūlomais teisės aktais, tačiau jeigu būtų renkamos tik tai brangios elektroninės atlikos, o pigesnės būtų paprasčiausiai išmetamos, toks požiūris būtų neteisingas. Gamintojai privalo būti atsakingi už savo gaminius, todėl šis pasiūlymas yra teisingas. Taip pat manau, kad teisingai siūloma mažus elektrinius prietaisus, tokius kaip elektros lemputės, atitinkamai surinkti ir perdirbti arba kitaip apdoroti. Teisingiausia būtų numatyti galimybę gražinti jas pardavėjui Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, galbūt e, Saulės energijos kolektorius galėtume e, atskirai traktuoti arba numatyti jiems tam tikras išimtis, kadangi kol kas tokie prietaisai nėra labai paplyti, jų gyvavimo ir veikimo laikotarpis yra 20 metų. Todėl uh, jų gamintojai patys yra suinteresuoti surinkti senus saulės energijos kolektorius. Čia turime kalbėti apie tam tikrą ypatingą gamybos rytį, kuriai turi būti taikomi specifiniai reikalavimai. Ačiū Fransuas Grostetam. Ačiū pirmininkė. Pritariu ponui Florensui gamintojų apibrėžimas yra pakankamai sudėtingas. Gamintojas privalo kur nors užregistruoti e, savo surinkamas atliekas, taip pat ir e, gaminamus prietaisus, kurie vėliau vis tiek taps kada nors atliekomis. Ir ta registracija turėtų vykti toje valstybėje narėje, kur prietaisas yra gaminamas ir kur jo atlikos yra surinkamos, kadangi Europoje prekės gali judėti laisvai. Tai e, mes tačiau vis tiek nenorime laisvo atliekų judėjimo. E, gamintojų atsakomybė turi būti reglamentuojama nacionaliniu mastu, nes priešingų atveju susidursime su tam tikru rizikingu atliekų judėjimu turizmo reiškiniu. Tačiau reikia e, atsižvelgti į Europos e, bendrosios rinkos ypatumus ir aš čia pateiksiu atinkamą pataisą dėl aplinkosauginio indėlio. Šis indėlis yra labai svarbus atliekų surinkimo kvotos yra labai svarbios ir privalo atitinkamai teikti informaciją vartotojams apie tai, kokiuose vietose jie gali e, kur gali nunešti, atiduoti e, pasenusius, nenaudojamus elektros prietaisus, teikti informaciją apie tai, kaip tie prietaisai vėliau gali būti toliau panaudojami arba perdirbami. Reikia numatyti taip pat papildomas išimtis, tai jau buvo minėta e, atsinaujinantiems energijos šaltiems, pirmiausiai turiuomenėje Saulės energijos kolektorius. Paskutinysis kalbės Boguslavas Sonikas. Ačiū pranešėjai už tai, kad jis atsižvelgia į mūsų prašymus e, taikyti uh, E, skirtingus, e, skirtingas surinkimo kvotas labiau ir mažiau įsivyšusiams valstybėms narėms. Noriu pabrėžti, kad e, privalome nepamiršti, jog gyvename pasaulyje, kuriame vyksta prekių judėjimas per sienas ir reikia atsižvelgti taip pat ir į kitus aspektus, kalbant apie atliekų tvarkymo sektorių, elektroninių atliekų tvarkymo sektorių. Jeigu užsibriešime tikslus, kurie e, remsis gamybos apimtimis, tai atversime duris piknaudžiavimui. Žmonės e, galės e, arba tai bus tam tikra prasme paskata klastoti įvairius apskaitos duomenys ir aš nežinau, ar komisija sugebės užtikrinti, kad e, priežiūros ir kontrolės sistemos užkirstų kelią nusikalstamiems e, elementams pasipelnyti iš e, šių teisės aktų spragų. Kalbant apie tokio teisės akto gyvendinimą Lenkijoje, pavyzdžiui, ir apie atliekų surinkimo taškus. Turiu pasakyti, kad man kelia nemažą susirūpinimą dabartinė situacija, nes mes susibrėžėme tam tikrus e, tikslus, tačiau e, galime, e, gali atsitikti taip, kad situacija popieriuje ir realiame gyvenime smarkiai tarpusavyje skirsis. Manau, kad komisija privalo užtikrinti visišką kontrolę šių procesų. Pirmininkas, ačiū labai. Komisijos vardu noriu paklausti dar prieš tai pranešė dėl 27 ir 8 pataisų, kodėl gamintojas neturėtų prisijimti surinkimo e, sąnaudų. Nelabai supratau tokio principo. devintojo pataisoje e, pagrindimas, e, aiškinamoji dalis yra pakankamai keista. Komisija turi parengti tam tikrą ataskaitą, pagal kurią turi būti matoma, kad 85 procentai fotovoltainių saulės kolektorius turėtų būti surenkami, o tuo tarpu kolega Prodis minėjo, kad e, tie prietaisai veikia 20-25 metus, tai kito laiko komisija paprasčiausiai nesugebės surinkti jokių duomenų apie saulės kolektorių surinkimą ir perdirbimą. Dabar steiksime žodį komisijai, ponė Kadina Pras, o po to steiksime žodį pabaigai pranešėjai. Komisijos atstoviai, trims minutėms suteikiamas žodis, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Na, mes kol kas labai trumpai apžvelgime šios tikrai įdomius pakeitimus. Na, iš tikrųjų, didelis temų spektras rodo, kad šis teisės aktas iš tiesų sudėtingas, bet tai taip pat leidžia mums susipažinti ir su parlamento pastangomis rengiant šį teisės aktą. Na, bendrai vis bruožiais tariant, e, mes vertiname parlamento pakeitimus kaip parama pagrindiniams komisijos pasiūlymams dėl direktyvos peržiūros. Na ir manau, kad reikia pabrėžti tris elementus. Tai yra pirmiausia būtinybė e, sumažinti elektroninių e, atliekų kiekį. Na, tai apie tai kalbėjo ir parlamento narės. Ir taip pat reikia pagerinti kontrolę ir dokumentaciją, o taip pat reikia išvengti, kad elektronikos atliekos būtų išvežimos į kitas šalis, kur jos nebūtų tinkamai tvarkomos. Kitas elementas kuris buvo nekartą šiandien pabrėžtas, tai yra, tai yra būtinybė nusistatyti ambicingus elektroninės įrankos rinkimo tikslus, bet kartu tie tikslai turėtų būti suderinti su įvairių valstybių narių tikrove. Mūsų manimo tai yra šties svarbu. Ir reikėtų skirti dėmesio šiam dalykui. Taip pat buvo pastabų susijusių su apdarojimo tikslais. Tai pirmiausia, tikslų mastai, pavyzdžiui, 65 procentai, kurie yra siūlomi komisijos pasiūlyme, na, mūsų manimu, 85 procentų tikslas atitinka tai atliekų, jau esančio atliekų 65 procentų surinkimo tikslas atitiktų mūsų siūloma 65 procentų rinkoje esančio elektroninių prietaisų surinkimo tikslą. Tai tarsi tiesiog skirtinga perspektyva. Taip pat e, kai kurie parlamento nariai kalbėjo apie tai, jog reikia derinti uh, tokių tikslų gyvenimo priežiūros mechanizmus. Tai iš ties labai svarbu ir įgyvenant teisės aktus parodo, kad iš tikrųjų tai turi būti padaryta. Taigi mums reikės įgaliojimo komdologijos srityje tam, kad galėtume parengti konkrečias taisyklės, tam, kad valstybės narės įsivaizduotų, kaip pasiekti šių tikslų. Taip pat buvo kalbama apie diferencijuotus tikslus, pavyzdžiui, smulkiems elektroniniams prietaisėms. Taigi surinkimo tikslų yra mūsų pasiūlymo ašis, šerdis. Ir iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad ambicijos nebūtų sumažintos, tačiau kita vertus, valstybės narys egzistuoja skirtinga situacija ir tai reikia atsižvelgti, rengiant atitinkamą tikslą. Na, ypač tai pasakytina apie um, problemiškus prietaisus. Na, mes siūlome, uh, kad šaldimo ir vėsinimo įrangai turėtų būti nustatytas atskiras tikslas, kuris turėtų būti peržiūrėtas iki 2012 metų. Taigi mes pasiūlysime diferencijuotą tikslą. Aišku, vėsinimo ir šaldimo įranga nėra tokia, kuri keltų didžiausią susirūpinimą parlamentarė nariams šiandieną, bet vertinant kategorijas, mes siūlome įvesti šį tokią kategoriją šalia tokių kategorijų kaip pavyzdžiui e, smulkus elektroniniai prietaisai arba prietaisai, kurios yra gyvsidabrio. Taip pat su... palaikau tuos pakeitimus, kurie yra susijęs su uh, sklandaus vidaus rinkos e, užtikri, veikimo užtikrinimo, taip pat ir administracinės ar biurokratinės naštos mažinimo tikslu. Pavyzdžiui, 16 pakeitimas dėl registravimo, informavimo bei ataskaitų teikimo, taip pat e, pakeitimai sutink, liečiantis gamintojo apibrištis e, Trečias ir šešioliktas straipsniai yra labai svarbus bandant sumažinti administracinį našą, tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų, dėl kurių ir buvo atlikta peržiūra. Ir tikrai džiugu, kad daugelis parlamento narių pritarė šiam tikslui. Taigi pasiūlytus pakeitimus mes vertiname kaip tokius, kurie leistų pasiūly, pasiekti šio tikslo. Taigi šis naujas teisės aktas uh, leistų suderinti valstybių narių registravimo ir ataskaitų teikimo procedūras. E, taip pat, e, taip pat leistų užtikrinti įvairią pakopį mokėjimą o taip pat e, e, kiekvienam į nacionalią rinką patenkančiam produktui galėtų būti nustatytos atitinkamos kategorijos. Štai tiek iš mano pusės. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas. Taigi, ponia Florencija, paprašysiu apsiriboti trimis minutėmis, nors suprantu, kad turint galvoje šio klausimo svarbą, tai yra labai trumpas laikas. Taip, dėkoju. E, kolegė iš mano šalis siūlė 65 procentus rinkimo kvotą. Na, o Europoje, kur yra surinkama daugiausiai atliekų, vyriausybės labai surbina, kai jau mes keliame 60 procentų tikslą. Pavyzdžiui, Vokietijoje uh, Austrija sakoma, kad 65 procentai yra neįmanoma kvota, nors šiose šalyse yra surinkama daugiausiai atliekų. Taigi, manau, kad keldami 65 procentų tikslą mes jau esame labai ambicingi. Galime, aišku, pasiūlyti ir didesnę kvotą, bet abejoju, ir ji bus tikroviška. Dar vienas labai svarbus dalykas - tam tikrų dalykų suderinimas ir standartizavimas, kurie yra nustatyti jau pagrindų direktyvoje, tačiau tai negyveninam. Pavyzdžiui, Austrijoje ar visose šiaurės šalyse e, labai aiškiai įsivaizduojama, kas yra surinkimo vieta, tačiau kaiminė šalis neapibrėžia, kas yra tokia šal... vie... surinkimo vieta, todėl pas jas tokių surinkimo vietų nėra ir todėl nesustrima, kas turi surinkti. Mano manimu, uh, išmontuotojas taip pat galėtų būti tokia surinkimo vieta, tačiau jam turi būti nustatomi kriterijai, kuris jis turi laikytis. Mano manimo komisija viskas suformalavo labai teisingai ir jos kvotos, siūlomas kvotas yra realistiškas. Aišku, man norėtųsi, kad būtų surinkama dar daugiau, tačiau jeigu nusibriešime per neliką bencingus tikslus, tai nieko e, nepasieksime. Reikia pagalvoti, uh, E, kokiais čia parametrais mes turime vadovautis, ar čia turime galvoti apie rinką patiekiamus produktus, ar tuos, kurie iš tikrųjų patenka į atlikas. Dėl nuobodų. Na, aš manau, kad e, pramonė iš tikrųjų e, parodė, kad jie ir be Europinių teisės aktų gali užtikrinti surinkimą. Na, Duokime pramoniai trejus metus tam, kad jį viską dokumentuotų, o jeigu. O jeigu pramonės atstovai to nedarys, tuomet, tuomet jau galbūt jiems bus pradėtos taikyti atitinkamos priemonės. Aš tačiau manau, kad pramonė gali dėti pastangų ir be reglamentavimo. Bet galbūt čia galvos už tai negaldysiu, tiesiog alternatyvus pasiūlymai. Chris Davis, mano senas draugas iš liberalų frakcijos, jis reikalauja, kad būtų nus... privaloma tvarka nustatomi surink... atliekų surinkėjai, bet Krisai, čia tikrai ne liberalų dvasis formuluotas pasiūlymas, o kolegė iš Italijos E, sako, nenustatykime visko, tiesiog nustatykime kriterijus, o po to, jeigu tas, kuris norės surinkinėti atlikas, e, tai tas galėtų laikytis tų kriterijų, jų ir pakaks. Na ir mano manimu, čia komisijos pasiūlymas šio požiūrį yra geras, todėl čia niekur nesiūliau keisti. Na, tikrai, jeigu komisija kažką suformuluoja labai tinkamai, tai neverta čia keisti. Dėkuoju, sako pirmininkas. E, gegužės ketvirtą dieną dėl šios svarbos pranešimo vyks balsavimai. Na, o po to birželio mėnesį tikiuosi galėsime prieš vasaros atostokos balsuoti dėl pranešimo plenarnio posėdžių metu. Na ir iš karto siūliau perėti pe, prie Evans pranešimo skirto panašiai temai, tai yra pavojingų medžiagų elektroninėje įrangoje. Na ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjai, nes laiko kaip ir nedaug. Būtų tikrai neblogai, jeigu jūs apsiribotumėte penkiamis minutėmis, nes yra daug norinčių pasisakyti kolegų. Dėkoju, kolega. Na, žiūrėsiu, kaip man pavyks. Na, kai kurie kolegos diskusijų metu kalbėjo apie tai, kad uh, būtų atskiriamos tos uh, pečiukas, kuris galima perdirbti. Dėkoju kolegoms už pakeitimus. Uh, yra 339 pakeitimai. Na, kaip suprantu, ne visi buvo iš, pakeitimai kol kas išversti visas oficialias kalbas ir pilną anglišką tekstą gavau tik tai šiandieną. Taigi reikės daugiau laiko tam, kad galėtume įsigilinti pakeitimų turinį ir pasižiūrėti, dėl kurių galima būtų starti. Na, e, taip pat, aišku, išsiaiškinti, kur nuomonės išsiskiria. Uh, Taigi, tai mano bus tokios čia preliminarios pastabos šiandieną na, ir norėtųsi su kolegomis aptarti šį klausimą išsegmiau tam, kad galėtume susitarti ir padaryti pažangos. Norėčiau priminti jums štai ką. E, mūsų aptarimos atliekų mastai yra iš tikrųjų dideliai. Ir, ir greičiausiai iki 2020 metų šis skaičius išauks iki 12 milijonų tonų. Na ir geriausia būtų siekti atliekų prevencijos ir kol kas tai daroma kaip ir sėkmingai. Taigi čia mums tenka um, didelė atsakomybė atliekant šio teisės akto peržiūrą. Pritariu komisijos iškeltam tikslui. Uh, tam, kad teisės aktas būtų aiškesnis, suprastamesnis ir jį būtų lengviau gyvendinti. Žinome, kad daugelis įmonių jau žengia toliau, negu kad reikalaujama teisės aktas. Ir, na ir visose šiose diskusijose man rodos, yra tas pats ciklas kaip ir kitose komiteto posėdžiuose skirtose šiam tikslui. Pirmiausia, dėl taikymos ryties. Manau, kad e, direktyva turėtų reglamentuoti visą elektros elektronikos įrangą, jeigu išskyrus, jeigu būtų numatytos konkrečios išimtis. Tik tokiu būdu bus užtikrintas teisinis aškumas, kuris be kita ko yra ir komisijos tikslas. Na, susipažinusi su e, pakeitimais supratau, kad e, daugelis frakcijų palaiko šį tikslą, bet vėlgi kitos frakcijos siūlo ir kai kurių išimčių. Pavyzdžiui, transporto priemonėms didelio <clears throat> stambia įranga ir panašiai. Taigi čia, manau, reikėtų sutarti. Taip pat e, pritariu SND pakeitimui dėl išorės pagalbos. Tai yra, kad net jeigu direktyvos reiti šis produktas nepakanka, tai vis dėlto visų operatorių atsakomybė būtų sumažinti neigiamą poveikį vartotojams ir aplinkai. E, nuomonės gerokai skiriasi dėl saulės energijos kolektorių, tai yra, ar jie turėtų patekti šios direktyvos taikymas ryte ar ne. Ir yra siūloma daryti išimti. O O kitas pasiūlymas yra apskritai direktyvai išimti um, energijos gavybos iš alternatyvių šaltinių įrangai. Aš manau, kad, pavyzdžiui, tokias išimtis reikėtų numatyti per kažkokiam pereinamajam laikotarpiu. Ir atrodo, kad kolegams tai yra svarbus dalykas. Kitas dalykas yra pan, panaudoti spausdintuvai. Na, aš tikiuosi, kad čia pavyks pasiekti kompromisu. Kitas svarbus e, klausimų ratas yra susijęs su REACH direktyva. Jau anksčiau minėjau, kad labai pritariu komisijos pasiūlymui, kad ROS direktyva neturėtų pakeisti REACH direktyvos. ROS direktyva buvo skirta specifinėms problemams susijusiams su atliekomis. Pavyzdžiui, čia turim, trūksta duomenų dėl cheminių medžiagų, kadangi kol kas būtų registravimo problemų. Uh, Na ir ROS, ir komis, komisija vertin, kai kas vertina ROS kaip papildančią REACH direktyvą ir nesutinku, kad jos turėtų būti apjungtos. Na ir bent jau šiame etape. E, e, ROS direktyva buvo sėkmingai gyvendinama ir E, svarbu, kad ROS direktyva yra nusatyta sava metodologija. Na ir šį klausimą, dėl šio klausimo yra suformuluota nemažai pakeitimų. Na, dėl halogeninio antipirenų ir PVC, tai galbūt reikėtų peržiūrėti praeis trims metams po peržiūros įsigaliojimo. Galbūt reikėtų daryti specifinę nuorodą į OKO institutą, kuris atlieka vertinimus. Ir manau, kad šį klausimą reikėtų išsameu aptarti. Ir taip pat yra pakeitimų liečiančiai trečiai priedą. Taigi manau, kad reikia įsigilinti į pratie atliktus tyrimus, tačiau kaip jau anksčiau minėjau, kurios didžiosios kompanijos čia prisimė lyderį vaidmenį Ir aišku, apribojimų išplėtimas yra logiškas žingsnis poros direktyvos. Taip pat yra pasiūlymų dėl metodologijos susijusiu ROS. Čia reikėtų šį klausimą taip pat labai atidžiai aptarti panašiai ir išimčių tvirtinio procedūrą. Tai taip pat aptartinas klausimas. Taipgi, ponė pirmininkas, man atrodo, kad visi turime dėl to, jog svarbu, kad šis teisės aktas taptų veiksmingesnis, lengviau taikomas. Na ir minėjau, kad atliekų kiekiai ateityje dar labiau šauks, todėl svarbu viską tinkamai suformuluoti. Na ir nebejoju, kad kartu su šešėliniais pranešėjais labai išsamei aptarsime visus šios klausimus ir bandysime siekti sutarimo ten, kur tai bus padaryti, įmanoma padaryti. Dėkoju. Dabar perėsime prie pasisakymų. Yra iš viso dešimt norinčių pasisakymų. Prašysiu visų apsiriboti dviem minutėm. Žinau, kad mm, tai trumpas e, laikas, bet nieko nepadarysi. Boguslav Seliesk. Zaproponowałem konstrukcję, mm, która porządkuje. Ačiū, ponia pirmininkė. Ši tema labai svarbi ir ateičiai, todėl dabar atėjo laikas susitarti dėl tam tikrų apibrieščių ir skirtingo interpretavimo. Turime užtikrinti, kad kai kurie dalykai turėtų būti įgyvendinti tinkamai nes yra tam tikrų sunkumų Ir mes turėtume stengtis e, atverti duris, kad nebūtų skirtingų interpretacijų ir manau, kad ROS direktyva yra puikus pagrindas perimti kai kurias apibrieštis siekiant, kad galėtume tinkamai kontroliuoti esamą situaciją. O tai yra sudėtinga e, ryč reglamente numatyta sudėtinga sistema. Ir mes turime pabandyti suvokti, kur prasideda mūsų problemos, nes yra atskiros produktų kategorijos. Jas turėtume matyti, o ne atskirus e, produktus. Dabar yra numatytos dvi kenksmingų produktų kategorijos. Na, o kalbant apie keturių metų peržiūros procedūrą, turiu pasakyti, kad e, mes turėtume aiškiau apibriežti, kas yra gyvavimo ciklas, o kalbant apie antrą kategoriją, antrą grupę, į kurią patenka pavojingi produktai, e, kurių gamybos procesų neįmanoma greitai pakeisti, reikia numatyti dešimties metų laikotarpį. Taigi viena kategorija keturi metai, antra kategorija dešimt metų. Dat is onmogelijk, hè, voorzitter, maar ik zal het um, daarom extreem kort houden. Omdat... Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpas laikas, bet bandysiu pasakyti glaustai. Norėčiau ypač pasiklinti pranešė siūlymą pasiekti kiek įmanoma daugiau kompromisų. Tam, kad e, po to jie būtų paremti tiek pas mus komitete, tiek vėliau ir plenarinėme posėdėje. Ir tokiu būdu galėtume išsiųsti aišku signalą gamintojams. Tai yra, kad būtų aišku, ko siekiame šią direktyvą, tam, kad būtų aišku, kokios medžiagos turėtų būti uždraustas. Ir taip pat, kad būtų išplėstas direktyvas ta direktyvos taikymas rytis. Ir nebejoju, kad jeigu gerai bendradarbiausime, mums pavyks suformuoluoti šios kompromisinius e, pakeitimus, nuo kurių ir priklausys šios direktyvos sėkmė. Dėkoju, sako pirmininkas Kris Deivis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, labai mm, palaikau pranešėjos e, norą siekti kompromisu, tačiau bijau, kad uh, E, jai kils sunkumų, ne dėl mūsų, bet dėl kitų, nes jai tikriausiai pačiai teks leistis į kompromisus, ypač su kolegomis iš žaliųjų frakcijos. Na, kolegė nefelioji, bet kaip ten būtų. Na, bendrai tariant, labai pritariau pranešės pasirinktas krypti. Na, tikrai E, atvirai žvelgiu į, į taikymą sritį, tačiau reikia daryti ir išimčių ir taip pat e, tikrai e, reikėtų pakeisti žodžius potencialiai pavojingos medžiagos žodžiais pavojing, mažiau pavykos, pavojingos medžiagos, bet čia aišku reikėtų poveikio vertinimo. Taip pat reikėtų perinamojo laikotarpiu operatoriams tam, kad jie galėtų prisi, taikyti prie nuostatų išimčių. Na ir taip pat sutinku, kad reikėtų derinti metodologiją su REACH, tam, kad ilgainiui būtų pasirinktas vieningas metodas. Taigi, turime gal keturias savaitės ir tikiuosi, kad per jas mums nemažai pavyks pasiekti. Ačiū. Ačiū. Žiūly. Gilgėt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Girlink, kalbėsiu apie taikymo sritį. Nemanau, kad būtų pradėti, naudinga pradėti ilgas diskusijas dėl taikymo sritis. Na, gal ją iš tikrųjų reikės išplėsti kaip siūloma. Bet kita vertus, jeigu mes pradėsime gilintis išimtis, uh, tai diskusija užsitęs ir viena našta bus pakeista kita, taigi siūlo, kad komisija atliktų poveikio vertinimą ir po to poveikio vertinimo rezultatas turėtų būti pristatytas mūsų komitete prieš dar didelius um, rimtų pakeitimų dėl ketvirto priedo, kuriame siūlome uždrausti tam tikras medžiagas. Tai mano manimo, gal mes nepakankamai įsigiliname į detalės Mes kalbame apie halogeninius antiperenus ir PVC negimo poveikio. Na taip, Tai pramonė iš tiesų mums ro, nurodė, kad pramonė daro pakeitimų, taip, kai, dėl kai kurių kategorijų taip ir yra, tačiau kaip nemanau, kad tam tikrų kategorijų atveju tie pakeitimai gali vykti spontaniškai, taigi tikrai reikėtų pasižiūrėti, kokį poveikį turėtų draudimai, kurių galbūt ir ne. Nepalabūtinai palaikyčiau draudimu. Taip pat pakaito, reikėtų įvertinti pakaitalų poveikį. Iš viso potencialiai yra jų 75 ir reikėtų jų visų poveikį vertinti prieš e, tiesiog leidžiant juos visus naudojant. Taip pat e, dažnai sveikatos e, problemas kilo dėl nereglamentojamų atliekų eksportavimo. Na ir aš manau, kad į šį klausimą reikėtų gilintis neuždraudžiant, netaikant draudimų. Dėkuoju poniai pranešėjai, jos projektas iš tikrųjų labai yra neblogas ir leidžia kai kuriais svarbiais aspektais pagerinti komisijos pasiūlymą, tačiau uh, nepalaikau ponios Evans išimčių e, fotoaparatų modeliams, kurios yra kadmio. Na ir reikia uždrausti kiek įmanoma greičiau e, šiuose PFC naudojamus modulius ir techninės e, alternatyvos yra nebrangios ir kai kur jau jos yra taikomas ir turime laiko iki 2014 metų, kada įsigalios direktyva ir kito laiko laiko pakaks pakeisti gamybos procesus. Taip pat yra pateikti pakeitimai, kurie labiau riboja naudingų, pavojingų medžiagų naudojimą Na ir šios nuodingos medžiagos turi būti traukiamas tik tai trečiai priedą, tačiau mes esame už tai, kad dauguma šių medžiagų būtų išdra, įtrauktas į ketvirtą priedą ir tokiu būtų, būtų uždraustos, nes šios nuodingos medžiagos yra pavojingos sveikatai ir aplinkai ir todėl jų naudojimas turi būti nu, uždraustas. Pavyzdžiui, e, š dabar jau įrodyta, kad e, š švino likučiai yra nustatyti moters, moters pienė ir Arktikos regione. Na ir kol kas nėra pakankamai įrodydami, kad nano dalelių, nanotehnologijų naudojimas yra nepavojingas, taigi čia taip pat reikėtų reglamentuoti. Tai, tai 313 mano pakeitimas dėl ketvirto priedo dėl pavojingų medžiagų ir leisnos didžiausios koncentracijos čia yra vertimo klaida. Pas mus, pavyzdžiui, e, organinės nedegios apsaugos ir Na, tiesiog yra vertimo klaida. Dėkoju. Taip, sako pirmininkas, tai bus pakeista Kristina Giteris. Muchas gracias. A mí me preocupa mucho que es, me gusta. Kai kas man tikrai kelia susirūpinimą. Pirmiausia, pranešėja kalbėjo apie ROS direktyvą ir REACH reglamentą. REACH reglamente niekad buvo kalbama apie kiekybę, nebuvo kalbama apie um, kiekybę, o š, dabar mes kalbame daugiau apie kokybę. Kai kuriais atvejais pakaitalai yra sunkiai nustatomi. Pavyzdžiui, e, kompiuteriai kartais turi bromo, tačiau tai nėra įvardinta. Ir kai kuriais atvejais labai sunku atsekti e, sudėti, juo labiau, kad, pavyzdžiui, kai kurie produktai yra tiesiog nevalgomi. Taigi turėtume iškelti klausimą, kokia yra e, prietaiso paskirtis ir kur jis yra laikomas. Aš pateiksiu pakeitimą susijusiu su šio klausimu, nes labai dažnai buvo taip, kad e, net susidurėme su kultūriniu palikimu. Kai kuriais atvejais reikėtų galbūt uždaryti netgi muziejus, kur yra saugoma sena įranga. Manau, kad e, ypač muziejai turėtų patekti į išimtis, e, todėl kad e, juose eksponuojamų prietaisų nėra tiek daug. Kitas pavyzdys e, - vamzdžiai. Jei šiandien jie būtų naudojami, tie vamzdžiai, kurie dabar yra muziejuose, tai um, jie būtų labai žalingi žmogaus veikatai ir daugelis žmonių mirtų. Taigi, tačiau tie vamzdžiai buvo naudojami šventyklose ir dabar negalime jų tiesiog išgriauti, todėl reikalingos išimties kultūriniam paveldui. Ačiū labai, Katrin Sivulji. Ačiū labai, ponė pirmininkė. reikalingas e, derinimas su ryč reglamentu. Nereikia supaprastinimo, tačiau reikalinga perimti ir suderinti kai kurias procedūras, kurios jau numatytos ryč reglamente. Neturėtume didinti administracinės naštos, kurdami papildomus tūkstančius puslapių informacijos. Aš uh, kartu su ponia Grostet e, pateiksiu pakeitimą dėl atitinkamo straipsnio, e, reikalaudama, kad kai, kurie, kai kurios medžiagos būtų išbrauktos iš ketvirtojo priedo. Grostet. Ačiū labai. Arba turėtume reikalauti išimčių ir lengvatų, komisija susidurs su sunkumais tokiu atveju nesulauks daug pakeitimo ir nežinos, nuo ko pradėti. Arba turėtume numatyti išimtis tais atvejais, kai įprastos teisėkuros procedūros yra nepakankamos. Turėtume nepamiršti ir mūsų konkrečių pramonių. Buvo kalbėta apie um, ryč ir ros dėrėjimą turime užtikrinti jį. Kai kurie prietaisai naudojami moksliniams tyrimams, medicinos įranga, elektrostimuliatoriai turėtų patekti į išimčių sąrašus. PVC kabeliai jau buvo minėti, nenorėčiau kartotis. Tikrai manau, kad turėtų būti išimčių ir uh, saulės elementams, o angliškoje redakcijoje yra klaida, ten kalbama apie išimtį. Tačiau turime kalbėti apie išimtis ir turėtume nepainioti dviejų skirtingų terminų. Ir pagaliau Elizabeta Gardinė. Grazie, sarò breve, mi concentrerò. Ačiū labai, ponia pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai dėl taikymo srities. Šiandienos diskusijos parodė, kad pasiūlymas įtraukti elektros ir elektroninę įrangą visą yra pats geriausias metodas, nes turiu pasakyti, kad tokiu būdu mes nebūtinai įnešime daugiau aiškumo kas yra taikymos rytis. Aišku, tai yra sprendimas, tačiau manau, kad negalime visų elektros ir elektroninės įrangos prietaisų įtraukti į taikymos rytį, nes turėtume kalbėti ir apie konkrečias pasiekmes, kurios kartais gali būti neprognozuojamos. Manau, kad komisijos pateiktos ataskaitos dar 2004 kitų metų būtų tinkamas pagrindas koreguoti taikymo sritį. Dabar ir baigsiu, nes išsakiau tai, kas svarbiausia. Ačiū tuomet komisijai, poniai Kadinakas, e, žodis trys minutės, jei įmanoma. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš bandysiu kalbėti greitai Dėl naujos redakcijos mes vis dar svarstome ir galvojame, kad šis teisės aktas yra palyginus naujas, nauja redakcija komisija siekė patobulinti esamus teisės aktus, teikiant daugiau apsaugos aplinkai, atsižvelgiant į didelę gausą veiklos vykdytojų, štai kodėl tikriausiai sulaukime tiek daug pakeitimų. E, susijusių su šią direktyvą. Šiandien buvo kalbėta apie keletą dalykų. Pirmiausia, komisija e, pasiūlė e, ROS direktyvos atveju neįtrauktų medžiagų įtraukti jas į šią direktyvą. Taip pat įtraukti tas medžiagas, kurios nebuvo įtrauktos nei į ROS pasiūlymą, nei į VY pasiūlymą. Mes neskiriame e, šių direktyvų taikymos ir ties netlikę tinkamo poveikio vertinimo. Reikia numatyti ir visą eilę išimčių, tai apie tai buvo kalbėta šiandien. Na, o kalbant apie šių pakeitimų interpretavimą ateityje, turiu pasakyti, kad kartais pakeitimais galima įnešti daugiau neaiškumo, neaiškumo vertinant um, komisijos pateiktą pasiūlymą. Dėl naujų medžiagų ir medžiagų kategorijų, kurios turėtų būti at, apribojamos, yra pateikiami įvairūs um, argumentai susiję ir su mūsų pateiktų tyrimų. Deja, tame tyrime nebuvo um, išvadų teikiančių, kokias konkrečiai medžiagas reikėtų uždrausti ar apriboti. Taigi mes liekame prie savo pozicijos, kad turime remtis patikimais moksliniais tyrimais, įtraukdami į priedus tam, tikrus, tam tikras medžiagas. Taip pat turėtume padaryti ir e, poveikio analizę. Uh, Ir pagaliau paskutinis, nesvarbu, nemažiau svarbus dalykas, apie kurį taip pat buvo kalbėta šiandien, tai tokie pakeitimai, kuriais siekiama e, daugiau apibrieščių aiškumo, e, siekiama numatyti išimčių e, sudarimo procedūrą. Mes remiame tiksliau pasakius, mums būtų priimtini šie pakeitimai ir apie tai galime kalbėti ateityje. Baigdama savo trumpą pranešimą noriu paprašyti pritarti parlamento šiai naujai direktyvos redakcijai, siekiant išsaugoti tai, kas jau buvo nuveikta ir siekiant, kad mūsų kuriamas teisės aktas būtų modernus ir kad juo būtų numatyta galimybė ir ateityje į priedus įtraukti tam tikras pavojingas medžiagas. Ačiū labai, ponia Fas. Pranešėjai lieka dvi minutės, jei ji nori, aišku. Pirmiausia, dėl poveikio vertinimo, dėl papildomų papildomų medžiagų ar medžiagų pakaitalų įtraukimo į priedus. Jūsų pranešime buvo neaišku, nes jūs vienur kalbėjote apie komisijos rekomendaciją, tačiau aš galvoju, kad tikriausiai turėtumė, turėjote omenyje um, atitinkamo instituto pateiktą rekomendaciją komisijai, o ne komisijos rekomendaciją. Um, sorry, Sharon, that particular... Atleiskite, pirmininkė, aš mm, patikrinsiu, kas čia buvo turėta omenyje, tačiau kalbant bendrai turiu pasakyti, kad e, diskusijose atsispindėjo labai platus nuomonių spektras, kuris atsispindi taip pat ir pateiktuose pakeitimuose. Uh, Ir aš sutinku su Kris Deiviu, kuris kalbėjo, kad mūsų laukia sunkus darbas siekiant susitarti. Tačiau aš galvoju, kad mes tikrai turime apie ką padiskutuoti, turime parengti pasiūlymus kartu ir tik tokiu būdu frakcijos ir komitetuose bus e, susitarta dėl šių klausimų. Ačiū labai visiems, ačiū ir vertiems. Rytoj 9 val. ryto tęsime posėdį balsuodami, o dabar posėdis baigiama. Iva Richard.